So, dear colleagues, I, uh, I propose that we start. Taigi, mėly kolegos, pradėkime antrąją posėdžio dalį. Aš turėčiau šiek tiek informacinio pobūdžio pranešimų. E, šį rytą e, ponia Regner buvo skirta Žano e, Ryliupena imuniteto klausimui O Žanfraso Žarūko atveju buvo skirtas kitas kolega, Svievka buvo skirtas e, nemokumo klausimų pranešėjų. Komitetas paprašė pasižymėjo e, Maros Mizoto pasiūlyto, pasiū, pasiūlytą pasiūlymą dėl rezoliucijos, dėl neteisingo miestų iš Veneto regiono pavadinimų vard, naudojimo. Ir Dominik Martan taip pat pateikė rezoliucijos pasiūlymą dėl mažų ir vidutinių įmonių mokėjimų. Ponas Negresku dalyvaus e, interneto valdysenos forume. Komisijos kanėtė bus e, pakvistas taip pat dalyvauti posėdėje e, Liepos 12 dieną. Tai bus e, teisinių reikalų komiteto posėdis. Norėčiau pasisveikinti su komisijos atstovu, jam suteiksiu žodį tam, kad uh, jie yra iš uh, finansinio stabilumo ir finansinių paslaugų uh, bei kapitalų rinkos sąjungos generalinio direktorato. Suteiksiu žodį ponui Notebu. Prašau, pristatykite viešasias konsultacijas apie e, neprivalomas gairias. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju už tai, kad pasikvietėte mūsų šį komitetą, tam, kad galėtume informuoti apie mūsų viešasias konsultacijas dėl ateities neprivalomų gairių, dėl mm, nefinansinės informacijos atskleidimo. E, iš didelių stambių įmonių pusės. Tos viešos konsultacijos baigėsi prieš porą mėnesių ir jos sulaukė daug komentarų. Mes dar nepublikavome rezultatų, e, jie, juos rengėme, bet norėtume pristatyti jums e, mūsų preliminarius, preliminarias išvadas. Kartu su ta informacija mes pradėsime renksim, renkti ir gairės ir tikimės, kad jas parengsime ir patvirtinsime iki šių metų pabaigos, kaip kad buvo ir numatyta direktyvoje e, dėl mm, neprivalomų gairių. Suteiksiu žodį e, Nikola Bernier. Dėkuoju, gerbiam pirmininkė, gerbiam nariai. Mes norėtume šiandieną pristatyti pagrindinę informaciją. Visų pirma, norėčiau priminti jums, kad mes rengiame e, ne įpareigojančias e, neprivalomas gairias, kurios yra paremtos 2014 metų direktyva dėl tam tikrų stambių įmonių ir grupių, nefin, grupių nefinansinės ir vairovės informacijos skleidimo. Ši, ši direktyva įsigaliojo 2014 metų gruodį. Valstybės narės dar vis e, tęsia perkelimo nacionalinę teisę darbą Ir šis procesas baigsis šių metų gruodį. Komisija surengė neformalius seminarus su valstybių narių atstovais tam, kad būtų palengvintas šis perkelimo procesas. Mes surengėme tris sesijas 2015 vasarį ir rugsėjį ir dar vieną sesija vyks ko gero šių metų sausio ar e, spa, e, rugsėjo ar spalio mėnesiais. Antrame direktyvos straipsnėje yra nurodyta komisija parengs neprivalomas gairės dėl nefinansinės informacijos e, pateikimo metodo. Šiuo metu sausį mes pradėjome viešasias konsultacijas. Jos tęsiasi iki balandžio vidurio. Ir e, mes e, kreipėmės į suinteresuotusius subjektus, klausėme būtent, kokia bus nefinansinės informacijos e, publika, kokia ta informacija turėtų būti, kokie turėtų būti jos bruožai tam, kad jie būtų naudingesnė įmonėms ir su informacija susipažinantiems asmenims. Suinteresuotieji subjektai teigia, kad reikėtų pasitelkti bendresnį požiūrį Reikėtų pastelti bendresnius principus. ir specifinį požiūrį. Mes taip pat paprašėme nurodyti, kokie galėtų būti pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai, susijęti su įmonėmis. Taip pat paprašėme, kokia turėtų būti sąveika tarp gairių ir kitų nacionalinių, bet ir tarp nacionalinių sistemų. Taip pat paklausėme ir apie tai, kaip suinteresuotieji asmenys mano, kad turėtų būti užtikrinta informacijos įvairovė valdyboje ir kaip tai turėtų suspindėti gairėse. Mes džiaugiamės, kad daug suinteresuotojų subjektų dalyvavo šiuose konsultacijose. Gavome 355 atsakymus Tai yra daug daugiau negu mes e, gavome 2010 metais, kuomet konsultavomės dėl pačios direktyvos. Tuomet gavome 259 atsakymus. Ir e, matome, kad e, dalyvaujame aktyviau ir tai parodo, kad suinteresuotieji subjektai įmonės e, ir e, investuotojai pripažįsta, kad e, nefinansinė informacija, jos skleidimas yra svarbus ir jie taip pat pripažįsta ir gairių svarbą. Taip pat mums susidarė įspūdį, kad atsakymai, kurie buvo pateikti, yra ganėtinai subalansuoti ir atspindi, pakankamai gerai atspindi požiūrį Europos situaciją apie atskaitomybę. Tai pasakytina tiek apie suinteresuotųjų subjektų dalyvavimą, tiek apie geografinę pusiausvyrą. Matote šioje Mm, skaidrėje, kad atsakymų gavome daug iš įmonių, iš verslo organizacijų, tai yra apie beveik 50 procentų atsakymų, taip pat nemažai gavome iš nevyriausybinio organizacijų, pilietinės visuomenės, apie ketvirtį atsakymų, taip pat nemažai jų gavome iš auditorių, buhalterių, viešųjų institucijų ir individų atskiruos menų. Thank you. Kalbant apie geografinę pusiausvyrą, galite pamatyti, kad gavome atsakymus iš daugelio valstybių narių. Iš Vokietijos gavome daugiau negu 50 atsakymų. Taip pat daugiau negu 30 gavome iš Prancūzijos, Junktinės karalystės ir Belgijos. Taip pat gavome ir iš atsakymus ir iš tarptautinių organizacijų kurios, ir institucijų, kurios yra Bruselėje. Be to, daug atsakymų gavome ir iš mažesnių valstybių narių bei iš trečiųjų šalių. Kaip jau minėjau, Pusė arba beveik pusė visų atsakymų buvo iš įmonių ir verslo organizacijų. Taigi mes manome, kad atsakymai atspindi, subalansuotai atspindi nuomonę, tų įmonių nuomonę, kurioms, bus ir, kurioms ir galios šis teisės aktas ir kitos gairės. Daugelis tų organizacijų, įmonių e, informavo, kad jie atskleidžia, kasmet atskleidžia tą nefinansinę informaciją. Taigi tai yra įmonės, kurios jau turi sukaupę patirties pateikiant šią informaciją ir žino, kokie yra to skleidimo privalumai. Didžioji dauguma jų naudoja egzistuojančias atskaitomybės sistemas. Kalbant apie analizę, dėje, šiuo metu galiu pateikti nedaug informacijos, bet norėčiau pasakyti, kad e, suinteresuotieji subjektai parodė didelį susidomėjimą e, reikšmingumui e, e, pabrėžia, jie pabrėžia, kad e, ši nefinansinė informacija yra reikšminga įmonėms. Ir taip pat jie pabrėžė, kad reikėtų pabrėžti šios įmonės reikšmingumą būtent mūsų rengiamuose e, gairėse. Taip pat kiti aspektai, kurie buvo pabrėžti, kalbant apie naudą, buvo būtent tos informacijos naudingumas, patikimumas ir kiti bet ne, ne, neslaukė tiek pat dėmesio iš suinteresuotų subjektų, tai buvo, pavyzdžiui, informacijos palyginamumas ir na, naštos vengimas. Dar vienas e, mums svarbus aspektas yra gairių, gairėse pasitelkiamas požiūris į nefinansinę informaciją. Daugiausiai atsakymų buvo susijėtos su e, bendra, bendraisiais principais. O trečdalis e, asmenų pasisakė už nurodymą į pobūdį, iš, už detalesnį požiūrį. Taip pat mes klausėme ir apie e, pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius, apie kiekybinę, kiekybiškai išmatuojamą informaciją. Ir mes pastebėjome, kad Šioje srityje daugiausiai žmonių, kaip sakė, užmoksta Taigi mes pateikėme jums e, bendrą informaciją, būtent e, per e, kelias savaitės parengsime, taip pat ta, patalpinsime tą informaciją mūsų svetainėje. Taip pat dabar jau rengiame gairias ir tikimės jas pabaigti iki šių metų pabaigos. ir žinoma, mes norėtume sulaukti jūsų komentarų. Dėkoju. Dėkoju už pristatymą. Žodis e, parlamento nariams. Užduokite klausimus. Serdžio. Serdžio Koferatį. Dėkoju. Jūsų nuveiktas darbas yra tikrai labai svarbus. Aš manau, kad objektyviai žiūrint, uh, Mano manimu, tikrai reikėtų džiaugtis tuo, kad jūs siekiate daugiau skaidrumo ES valstybių narių ekonomikoje. Mes jau anksčiau mm, daug dėjome pastangų šioje srityje, dirbome mūsų komitete ir ne tik čia siekiame atskaitomybės e, gairių parengimo. Ir norėjome, kad būtų pasiektas ir bendrasis požiūris, bet kad būtų taip pat ir tam tikrų specifinių aspektų. Ir kad būtų pagalvota ir apie pasiekmes sektoriams. Jūs mums pateikėte schemą Džiaugiuosi ją, ja, dėkoju Jums už ją, norėjau paklausti štai ko. Šios e, neprivalomos e, gairės. Ką mano komisija būtent dėl neprivalomų gairių? Kaip būtų galima jas sulyginti su informacija, kurią, kurią turi pateikti atskiros įmonės? Jūs žinote, kad Labai svarbu ne tik žinoti, kokie yra atskiros įmonės ketinimai, ko jis siekia, bet taip pat labai svarbu ir palyginti, galėti palyginti būtent šios siekius su kitomis, su kitais subjektais. Taigi, galbūt galėtumėte pasakyti, kaip jūsų manimų komisija norėtų užtikrinti kad atskiri piliečiai, atskiri subjektai galės e, lyginti esamą situaciją, palyginti atskiras situacijas. Taip pat ši direktyva e, pagal, pagal tą direktyvą reikėjo taip pat atsižvelgti ir į sektorių ir bendruosius rezultatus. Parlamente anksčiau vykusiuose diskusijose, mm, kai po to buvo ir balsuojama, nekarta minėjo, kad šie elementai buvo svarbus. Ne tik, kad gal, jie svarbus galimybei palyginti tos informacijos palyginimui, bet taip pat E, svarbu yra apibriežti, kokie jūsų manimo galėtų būti, kas galėtų būti tie, kokie galėtų būti tie indikatoriai, tie rodikliai. Nes e, rengiant bendrą požiūrį, bendrą vertinimą, rodiklių vertė reikšmė yra skirtinga. Aš kalbu apie ekonominius rodiklius, socialinius rodiklius, ir tie, pavyzdžiui, socialiniai rodikliai priklauso nuo, nuo tų kitų nuo ekonominių rodiklių. Norėčiau būtent išgirsti iš jūsų apie, apie tai. Ir e, manau, kad e, tikrai labai gerai, kad atsiras šios gairės, nes tai yra kaip ir mūsų Darbo su nefinansinė atskaitomybė, nefinansinė atskaitomybė direktyva tesinys. Dėkuoju. Dėkuoju, ponas Diura. Dėkuoju, ponė pirmininkė. E, turiu nelaimės kalbėti po Seržio Kaperato, kuris yra daug pranigesnis nei aš. Ir kuris suprato tai, ko nesupratau aš, o būtent, kad šiame etape, ir aš atsiprašau, uh, tai mano kaltė, nėra jokios abejonės, bet aš nesupratau, kokie buvo tie kriterijai, kuriais remiantis jūs parengėte šį vadovą. <clears throat> Koks, apie kokį tipą klausimų socialinių aplinkos sauginių, nežinau kitų, apie kokią temą jūs kalbėjote su įmonėmis ir kitais asmenimis, kurie kurie buvo pakviesti, kadangi aš girdėjau daug e, labai daug bendrų dalykų, bendrų teiginių, bet dar sėki pasikartosiu, nesupratau, kokia konkrečia tema buvo teikiami ir atsakomi klausimai. To atsiprašau, kad aš toks, taip viską supaprastinu, bet šiame etape šiek tiek esu pasimetęs. Ah, Manau, kad jūs nesate vienintelis, bet esu tikra, kad komitetas mums pateiks konkretesnės detalės. Taigi, norėčiau dabar žodį suteikti komisijai. Thank you, uh, Madam. Well, as we said, it was a public consultation. Kaip ir sakiau, vyko viešosios konsultacijos, jos truko tris mėnesius klausimai buvo aiškus. Ir šiuo metu mes tiesiog apdarojame gautą informaciją ir kol kas nesėmėme jokios pozicijos priimti šiuo klausimu. Aš sakiau, kad mes net nebaigėme savo dokumento, taigi Tai yra pirminis etapas įvykus konsultacijoms ir mūsų tikslas buvo pasidalinti pagrindiniais dalykais. Deja, daugiau šiuo metu jums pasakyti nieko negaliu, nes viduje komisijoje mes nesame baigę diskusijų šiais klausimais. Kaip ir sakėme, pristatymo metu gauti komentarai, gautos pastabos reikalavo bendrųjų principų dėl bendrų veiklos rodiklių. E, kitigi sakė, kad reikėtų tos rodiklius skirstyti į sektorius. Taigi kol kas komisija nežino, kokį kelią pasirinks. Mums reikės mažiausiai poros savaičių sprendimui priimti ir aš džiaugsiuosi galėdamas grįžti į jūsų komitetą ir pateikti jums daugiau informacijos. Bet pirmiausia, pačioje komisijoje turi vykti išsamesnės diskusijos. O dėl pono Koferati klausimo jūs taip pat neturite atsakymo. Taip? Atsiprašau, ponė, labai norėčiau atsakyti į tą konkretų klausimą, tačiau kadangi mes tik pradėjome analizuoti gautus atsakymus, negaliu pateikti Jums atsakymo. Kągi mes primiktinai to nereikalausime. E, tikiuosi, kad e, surenksime sustikimą, kuriame galėsite pateikti konkretesnės informacijos. Ačiū. Mr. Koferati wants to take the floor. Ponas Koferati, prašom. Prendo atto che insomma. Pasižymėsiu. Norėčiau paklausti, iki kada galėtume gauti tuos atsakymus? Nes ko gero, kad nu, nereikėtų dar vieno klausimo Taip, žinoma, ponia Kooperatė. Mes džiaugsimės galėdami pateikti jums daugiau informacijos rugsėjo pradžioje, iš, skar, iš karto po vasaros atostogų. Okay, we will take note. Puiku, kažkas dirbs ir per vasaros atostogas, taigi ačiū Jums dar kartą. We, we have a break for some minutes before. Padarysime kelių minučių pertraukėlę ir tęsime savo klausimą Ukrainos klausimu. Dear colleagues, let us begin. Pradėkime, kolegos. Norėčiau šiltai pasveikinti į parlamentą atvykusius svečius, į viešuosius klausimus apie teismų reformą Ukrainoje. Šios klausimus organizuoja Teisės reikalų komitetas draugė su parlamento delegacija į ES Ukrainos parlamentinis asociacijos komitetas, taip pat užsienio reikalų komitetas, pilietinių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas bei Euronest parlamentinės asamblėjos delegacija. Aš ypatingai norėčiau pasveikinti teisingumo ministrą Petrenko, parlamento pirmininko pavaduotoją poną Siroid, generalinį prokurorą Lucenko ir komisijos narę Vėra Jūrovą. Taip pat žinoma ir visus kitus e, svečius atvykusius e, iš Ukrainos į parlamentą. Ponas e, Petrenko yra atvykęs su ponu Jančiuk, teisingumo ministro pavaduotoju ir generalinį prokurorą lydi Jevgenij Jenin, kuris yra generalinio prokuroro pavaduotojas. Po įžanginį žodžį. Mes išklausysime kitų svečių. Pirmoji diskusija daugiausia dėmesio skirs konstitucijos ir teismų reformai. Joje e, dalyvaus ponia Hautala. Ji yra Euronesto parlamentinės asamblėjos e, bendra pirmininkė. O antrosios diskusijos metu mes kalbėsime apie teisėjų statuso. Europos parlamento teisės reikalų komitetas stebi įvykius Ukrainoje. Mūsų delegacija lankėsi Kijeve praėjusiu metu rugsėjo mėnesį ir šiandien mes apibendrinsime visus tuos susitikimus, kurie įvyko anksčiau. Pone Jurova taip pat lankėsi Kijeve. Ir šiuo metu komisijos delegacija vykdo susitikimus su Verhovno Rada, su pirmininku prezidentu Porušenku, taip pat biuru dėl Europos integracijos, su antikorupcijos biuro atstovu, atstovais bei pilietinės visuomenės atstovais. Aš dabar norėčiau pasakyti keletą praktinių dalykų Jūs žinote, kad laikas yra didžiulė vertybė ir turtas. Todėl aš iš anksto noriu atsiprašyti jūsų, nes būsiu labai griežtas laiko atžvilgiu. Ir netemdamas laiko norėčiau steigti žodį Andrei Plenkovič, Europos parlamento delegacijos pirmininkui. Jis trumpai padarys įžangą. Ačiū Pavelai, ačiū komisijos narė. Svečiai, parlamentarai, man labai malonu, kad vyksta šis klausimas teismų reformos Ukrainoje klausimų. Jį organizuoja jūsų komitetas bei delegacija, kurią aš pirmininkauju. Aš manau, kad pats laikas dabar parlamentui parodyti, kaip svarbu yra stiprinti tai teisinės viršenybės principą ir kovoti su korupcija Ukrainoje. Labai svarbu, tai yra vykstant diskusijoms dėl vizų liberalizavimo, aš visiems linkiu įdomių diskusijų. Aš su nekantrumu noriu išklausyti svečių ir ekspertų iš Ukrainos ir norėsiu apibendrinti diskusijas maždaug 6 valandą. Dėkoju. Dabar suteikti žodį komisijos nariai, Teisingumo vartotojų ir lyčių lygybės komisijos nariai, ponai Vėrai Jūrovai. Ačiū, ponė Svoboda. Dėkoju visiems svečiai iš Ukrainos. Norėčiau Jums padėkoti už šios diskusijos surengimą. Teismų reformos Ukrainoje klausimų. Šiandien pas mus susirinko svarbiausi asmenys susijęs su teismų reformos įgyvendinimu. Ukrainoje. Taigi aš tikiuosi, kad diskusijos bus įdomios ir vaisingos. Ir aš tikrai Noriu išklausyti jūsų ir kolegų iš Ukrainos nuomonės apie pastarojo meto įvykius ir apie ketinimus ateičiai. Aš esu Ukrainos draugė ir aš norėčiau, kad mes prisidėtume prie sėkmingų reformų Ukrainoje. Rugsėjo mėnesį lankiausi Ukrainoje ir pati mačiau, kokia padėtis yra Ukrainoje. Buvau sustikusius nepriklausomais ekspertais, nevyriausybinėmis organizacijomis, tarptautinės bendruomenės atstovais. Ir daugelį metų teismų reforma buvo pripažįstama kaip vienas svarbiausių politinių prioritetų Ukrainoje. Veiksminga, nepriklausoma teismų sistema yra labai svarbi kovojant su korupcija. Tai yra būtinas pagrindas siekiant tvaraus ekonomikos augimo. Be to, teismų reforma leis Ukrainos piliečiams pasitikėti savo valstybę. Visuomenės pasitikėjimas teismais yra labai žemas, kai kurie tyrimai sako, kad jis siekia tik 5 procentus. Ir visuomenė pasisako už radikalius pokyčius teismų srityje. Todėl aš labai džiaugiuosi, kad vyriausybė ir parlamentas ėmėsi svarbių ir ryštingų veiksmų padėčiai keisti. Konstitucijos pakaitos buvo, pa, pakeitimai buvo patvirtinti birželio antrą dieną ir tą sakė ponas Svoboda. Tai yra labai svarbus žingsnis siekiant priartinti teismus prie ES standartų ir siekiant užtikrinti teismų nepriklausomumą nuo politinės sistemos. Dėmesį reikia skirti reformų tasai, siekiant konkrečių rezultatų šalyje ir tikimės, kad tos reformos užtikrins veiksmingą ir nepriklausomą bei aukštos kokybės teismų sistemą. Nesenos teisminės reformos e, rodo, kad nepriklausomumas yra susijęs su integralumu, kad visuomenė pasitikėtų teismais, kiekvienas teisėjas turi būti nepriklausomas ir bešališkas. Jis neturi būti priklausomas nuo jokio spaudimo. Labai svarbu, kad visi teisėjai būtų nepriklausomi ir nešališki. Visuomenė turi turėti pasitikėjimą ir turi tikėti, kad bylos bus išspręstos teisingai, vadovaujantis įstatymais. Taigi aš tikiuosi, kad aukšt, kvalifikacijos komisija bus įtvirtinta, nors ją galima aišku dar sustiprinti. Taip pat labai svarbu užtikrinti, kad teisėjai būtų samdomi skaidriai ir pagal nuopelnus. Labai reikėtų užtikrinti didesnį skaidrumą ir įtraukti visuomenę į šios procesus. Aš esu įsitikinusi, kad e, mūsų kolegos iš Ukrainos iš, iškels labai daug svarbių klausimų diskusijos metu. Aš labai džiaugiuosi, kad visų trijų šakų atstovai dalyvauja mūsų susitikime. Prokuratūros reforma taip pat yra labai svarbi Ukrainai. Aš džiaugiuosi, kad naujai paskirtas generalinis prokuroras ponas Lucenko dalyvauja šios dienos klausimuose ir jis kalbės apie prokuratūros ateitį. Taip pat džiaugiuosi, kad dalyvauja ir ponas Petrenko. Uh, ir nevyriausybinių organizacijų atstovai ir ponas Lančinskas. Aš galiu Jūs patikinti, kad komisija ir toliau palaikys išsames teisėkuros ir teismų reformas Ukrainoje. Ir aš norėsiu sužinoti jūsų diskusijų rezultatus. Ir baigdama norėčiau palinkėti Jums sėkmės tęsant pradėtas reformas. Ačiū. Dėkuoju, ko poniai komisariai. Dabar suteiksiu žodį ambasadoriui Tombinski. Penkioms minutėms. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū komisijos scenarijai, dėkoju ministrui ir įvairių komitetų pirmininkams. Nuo 2012 metų atstovauju ES Kijeve. Ir aš nepamenu asmens, kuris teiktų, kad teisės saugos institucijos um, Ukrainoje veikia gerai. Tai nėra naujas dalykas. Tai būdinga Ukrainai jau ne vieną dešimtmetį. Ir tokio žemo pasitikėjimo teisingumu Ukrainoje rezultatas, apie kurį kalbėjo ponė komisarė, jis sakė, kad tas pasitikėjimas siekia tik 5 procentus, tai lėmė ir mažą pasitikėjimą pačią valstybę. ES kartu su savo partneriais bandė padėti Ukrainai, sprendžiant trūkumus ir sunkumus glūdinčius šioje sistemoje. ES pagrindinis partneris yra Europos taryba, kuri padeda mums įgyvendinti tam tikras reformas, vertindama mūsų taikomas taisyklės, nes ES neturi akį komuniter skirtos sistemos sukūrimui ir institucijų sukūrimui. Ir aš čia kalbu apie teisingumo ir teisės saugos sistemos kūrimą. Mes turime tam tikrų taisyklių ir Europos taryba taip pat yra ta institucija, kuri stebi nacionalinių institucijų darbą ir užtikrina, kad jos dirbtų vadovaudamosi konvencijomis ir kad vykdytų tinkamą darbą. Kągi mes per pastarosius metus nuveikėme? Mes įgyvendiname nuome tam tikras paramos programas. Pagrindinė programa, kurią mes pradėjome dar prieš orumo revoliuciją 2013 m. rudenį, buvo vadinamoji parama teisingumo institucijoms Ukrainoje. Ir šis projektas kurį nelabai palankiai vertino ankstesnės institucijos ir politinis Ukrainos elitas. Buvo perimtas naujojo ministro po revoliucijos bei kitų institucijų, ypač prezidento administracijos. Šio projekto tikslas buvo sukurti struktūrą ir reformuoti visas institucijas ir parengti horizontalesias gairias reformoms įgyvendinti. Teismai yra svarbus norint transformuoti ir pakeisti Ukrainą. Todėl tokios horizontaliosios gairės buvo labai svarbios. Taigi šitas projektas padėjo mums sukurti ir įgyvendinti strategiją, reformuojant valdymo šakas. Europa mums padėjo, bandant konsoliduoti teisingumo sistemos politiką, buvo įgyvendintas vienas projektas, bendradarbiaujant su Europos tarybą ir po revoliucijos 2014 metais Europos Sąjunga sukūrė projektą, kuris buvo skirtas taip pat ir konstituciniai reformai įgyvendinti, įtraukiant ir teismų sistemos reformavimą, padarant jį skaidrų ir bešališką ir keliant teismų reputaciją piliečių akise. Visiškai neseniai buvo patvirtintos konstitucijos pataisos Ukrainoje ir teisėjų statuso dokumentas. Europos Sąjunga taip pat įkūrė misiją patariamąją misiją ir šios misijos vadovas kalbės diskusijose. Jis kalbės apie paramą Ukrainos institucijoms praktiškai įgyvendinant įvairias reformas, pavyzdžiui, ir policijos reformą. Jis taip pat kalbės apie tai, kaip laikomasi darbo tvarkos taisyklių Ukrainoje. Taip pat yra ir kitas projektas, kuris buvo gyventas su Europos taryba. Šis projektas buvo skirtas kovai su korupcija. Korupcija nėra tik materiali korupcija. Mes galime kalbėti apie institucijų mentalinę korupciją korupcija, kurios pasiekmes yra kur kas didesnės nei materialiosios korupcijos, nes tai daro žalą pasitikėjimui ir tikėjimui valstybę. Kodėlgi mes visą tai darome? Europos Sąjungai bus tik geriau, jeigu ES kaimynėse veiks puikiai veikiančios sistemos, kurios užtikrins tinkamas darbo sąlygas verslui, kurios užtikrins apsaugą ES piliečiams atvykstantiems į Ukrainą arba vykstantiems iš Ukrainos į ES. Teismai yra labai svarbus, norint Ukrainoje įgyvendinti visas kitas reformas ir norint sukurti pagrindą ekonominiam vystimuisi. Ačiū, ponė pirmininkė, kalbėjau lygiai penkias minutės. Ačiū ir jums. Na, gal šiek tiek ilgiau. Dabar suteiksiu žodį ponui Elmar Brok. Jis yra užsienio reikalų komiteto Pirmininkas, jums taip pat skirsiu penkias minutės, prašom. Herzlichen Dank. Ich finde es eine. Dėkoju. Turbūt būtų gera mintis, kad turbūt labai puikia mintis yra surenkti šį susitikimą, šį klausimą jūri komitete kartu su mūsų komitetu kad mes didintume supratimą ir skatintume pažangą, kai prieš keletą metų kartu su jaunimu buvau Maidano aikštėje, žmonės prašė pagristos teisinės sistemos ir laisvės. Ir toks buvo pagrindinis žmonių, kurie buvo Maidane prašymas. Jie norėjo orumo Ir paskui tai virto sąžiningos teisinės sistemos reikalavimu. Labai sudėtinga įgyveninti tokio tipo reformą, kai šalyje vyksta konfliktas ir kai e, teritorinis vientisumas yra pažeistas. Tokiamis aplinkybėmis politinės, ekonominės, sistemos reformos yra labai sudėtingos ir tai reikia turėti omenyje. Tačiau bet kokia reforma turi būti pagrista tvirta teisinė sistema. Tai neturėtų būti priemonė mm, stipriesiems, tai turėtų būti skirta atskiriems individams, silpnesniems žmonėms, įrankis silpnesniems žmonėms e, užsitikrinti ir apginti savo teisės prieš valstybę. Daugelį šalių mes matome, kad tarp skirtingų e, suinteresuotų šalių kyla konfliktai ir paskui laimėtojų atitenka viskas. Teisės saugos sistema nėra skirta vyriausybei stiprinti, ji yra skirta vyriausybei kontroliuoti. Mano šalyje administracinius sprendimus priima administraciniai teismai. 60-70 procentų bylų laimi tos šalies piliečiai. Ir būtent taip reikėtų apibriežti mūsų teisingumo principą. Teisingumo sistema turi būti politiškai nepriklausoma ir nepaklusti ir nepasiduoti jokiems nurodymams. Ji turėtų funkcionuoti taip pat ir vietos lygių. Mano šalis išgyveno tam tikrą panašų procesą rytų Vokietijoje ir mes pamatėme, jog labai svarbu, kad vietos vyriausybė, vietos teismai veiktų efektyviai, nes tokiu būdu piliečiai patiria kontaktą su valstybe. Tai vyksta ne nacionaliniu, o vietos lygių. Turime Vokietijos konstitucinį teismą, tačiau kol jį pasiekia bylos, jos turi pereiti visą sistemą. Tada piliečiai labiau pasitikė teis, teisės teismų sistema, kuri skirta juos apsaugoti nuo neteisingų sprendimų. Ir tie, kas yra labiau pažeidžiami, taip pat MVI, galėtų apsiginti, nes tokiu būdu galima kovoti ir su korupcija. Tai nėra vien tik taikaus sugyvenimo klausimas, tačiau ir klausimas susijęs su užsienio investicijomis, kurios yra būtinos Ukrainoje, kad galėtų atsitiesti jos ekonomiką. O to galime tikėtis tik, jeigu užtikrinsime funkcionuojančią teismų sistemą. Galbūt e, kai kas turi kitokią nuomonę, tačiau jeigu norime padėti šaliai vystytis ekonomiškai, tuomet privalome užtikrinti e, tinkamą ir patikimą teismų sistemą. Kasgi norės investuoti į šalį, kur nežino, ar teismai juos parems, palaikys ginant jų reikalus. Kalbėdami apie teismų sistemą, visada privalome turėti omenyje ir Ukrainos ekonominę sėkmę. Dėkoju Jums uždėmesi, matau savo draugą Fazenko ir visą tai, ką dabar išsakėme, taip pat e, galėtų būti pasakyta ir apie prokurorą bei prokuratūrą. Dėkoju. Dėkoju, o dabar norėčiau žodį suteikti ministrui Pavlo Petrenko. Dešimčiai minučių. Dėkuoju. Dėkuoju už šią galimybę lankytis ir dalyvauti šiame atvirame posėdėje apie svarbiausią Ukrainos reformą, būtent teismų sistemos reformą. Per pasarusius 25 metus Ukraina patyrė uh, nuolatinę teisingumo sektoriaus reformą. Visi ankstesni prezidentai, vyriausybės, parlamentai turėjo tik vieną tikslą. Jie norėjo įtakoti teismų sistemą ir kontroliuoti teisėjus. Tai buvo viena problemos pusė, o kita problemos pusė buvo ta, kad teismų sistema per šios 25 metus virto uždara verslo struktūra, kuri buvo visiškai neskaidri ir korumpuota, kuri atsirinkdavo tuos, kurie buvo vadinami teisėjais, tačiau jie buvo visiškai nepriklausomi ir neturėjo orumo. Didžiausia e, problema kilo dėl orumo. Kai teisėjai tapo Ukrainos piliečių represijų instrumentais, kai teisėjai turėdavo siūsti žmonės į kalėjimus ir kai jie buvo visiškai priklausomi nuo prokurorų ir Janukovičiaus administracijos. Tai tapo tam tikra raudona linija, riba, po kurios Ukrainos žmonės jau nebegalėjo apsikesti su tokia teisingumo sistema. Ir todėl pasitikėjimas teisėjais yra nuo 3 iki 5 procentų. Dar galiu pateikti statistikos. Teismų sprendimų įgyvendinimas irgi siekia tik 5 procentus, kai pilietis gauna teisėjo sprendimą, jis netiki tuo teisėju, tuo sprendimu ir nenori įgyvendinti jo. Visai valstybei tai yra didžiulė problema. Per pasarusius dviejus metus ir beje noriu padėkoti visiems, kas dalyvavo e, kuriant šiuos teisės aktus, visiems ekspertams, nevyriausybinėms organizacijoms, valstybės pareigūnams iš visų Ukrainos e, institucijų, parlamento, prezidento administracijos, vyriausybės, nes mes Ukrainoje parengėme pačią svarbiausią reformą po, atkuri, nu, po nepriklausomybės atkūrimo, kadangi teisingumo sistemos reforma ir jos patvirtinimas parlamente yra pagrindinis mūsų pagrindinis signalas mūsų, mūsų piliečiams. Jis visų pirma skirtas ne Europai, ne jos institucijoms, bet ta reforma yra mūsų Ukrainos žmonėms, kurie dabar galėtų vykti į teismą ir tikėtis tikro teisingumo, teisės viršenybės ir e, žmogaus teisų apsaugos. Anksčiau tokios galimybės neturėjome per pasarosius penkerius metus, kai valdė Janukovičius. Ir todėl žmonės išėjo į gatves, e, jie norėjo teisės viršenybės ir apsaugos. Šiuo atveju mes pradedame ilgą kelią esame jo pradžioje, nes turime įgyveninti šią reformą. Ir labai svarbu, kad Ukrainos prezidentas ėmėsi vadovaujančio vaidmens šiame procese, o Ukrainos parlamentas pirmą kartą Ukrainos istorijoje ėmėsi keisti konstituciją. Pirmą kartą parlamentas ėmės tokios globalios reformos, įskaitant ir konstitucijos pakeitimus. Labai daugam nepatinka ši reforma. Ne, jie nepatinka seniesiems teisėjams, jie nenori pokyčių, jie nenori keisti savo gyvenimo būdą, jie nenori dalyvauti konkursuose, jie mano, kad tai yra bausmė. Mes jiems aiškiname, jog tai nauja galimybė jiems visiems. Galimybė užsitarnauti žmonių pasitikėjimą, atnaujinti sistemą. Ir dabar tai taip pat iš, naujas šansas ir mūsų šaliai, kadangi pakeitus konstituciją Ukrainos parlamentas balsavo už teisės aktų įgyvendinimą. Labai svarbu žinoti, kaip mes turėsime įgyvendinti šią reformą. Labai svarbu žinoti, kada reforma pradedama ir kada ji turėtų baigtis. Ir šis įgyvendinimo aktas at, pateikia atsakymus į šiuos klausimus. Žinome, kada reforma bus pradėta, žinome jos principus, žinome, kaip ji pakeis mūsų teisingumo sistemą ir kokia ko, ko, kokios bus naujos teismų, teisėjų pareigos, kokie bus jų nepriklausomumo principai ir mes taip pat žinome, kada ta reforma turi baigtis. Ukrainiečiai žino, kad jie turės naujų, naujus Ukrainos teismus, saugančių žmogaus teisės, laisvę ir te, te, teisės viršenybę kurie netarnaus e, valstybės institucijoms ar vadovams, o bus skirti tik e, Ukrainos teisiai puoselėti. Žinome, kad tokius teisėjus turėsime po keliarių metų. Tai nėra silpna, o labai sudėtinga reforma. Mums labai svarbu sulaukti ir jūsų paramos, e, paramos iš savo draugų Europos parlamente ir Europos šalyse, kadangi mes negalime sauliaisti daryti klaidų. Ir dabar prasidės pirmieji konkursai atrankoms į naująjį Ukrainos aukščiausiai teismą. Tai turės būti nacionalinis Ukrainos projektas. Turime paprašyti visų Ukrainos teisininkų dalyvauti šiuose konkursuose ir užtikrinti naujos kokybės teisėjų dalyvavimą naujose Ukrainos teismuose. Ir tai yra pirmasis signalas, kad Ukrainos teismų sistema yra pasiryžusi atkurti Ukrainos piliečių pasitikėjimą. Bus daug ir kitų konkursų į, į kitus teismus, bet man Atrodo, kad tai yra svarbiausias signalas, kad mums sekasi. Jeigu mums pavyks sukurti naują aukščiausiai teismą, tai bus pirma sėkmė. Jame bus 200 naujų teisėjų, kurie turės pereiti visiškai viešus konkursus, pereiti antikorupcinius patikrinimus. Ir Ukrainos piliečiai matys visus šios kandidatus ir supras, jog Ukrainos valstybė Ir teisingumo sektorius vėl vadovaujasi teisės viršenybė. Ir kad jos darbuotojai yra orus ir sąžiningi žmonės. Diskutavome su komisijos nare ir sakėme, kad šiam laikotarpiui mums reikia techninių grupių paramos rengiantis šiem konkursam, užtikrinant, kad jie būtų visiškai skaidrus, tikrinant kandidatus, apmokant naujosius teisėjus, kurie sudarys naują Ukrainos teisingumo sistemą. Būtų labai naudinga, jei galėtume šią temą aptarti šiandieną. Mes esame visiškai atviri teikdami atsakymus apie visas šios reformos smulkmenas. Labai svarbu, kad ši reforma būtų kad per šią reformą būtų įgyvenintos visos jūsų komiteto rekomendacijos. Niekas negali pasakyti, kad Ukraina, niekas negalėtų pasakyti, kad Ukraina atliks radikalią reformą, jeigu ta reforma netitiks Europos standartų, kadangi mes matome čia tam tikrą galimybę atnaujinti teismų personalą ir teismų sistemą ir tai padaryti vadovaujantis ES standartais. Tai be galo svarbu. Manau, jog dar vienas svarbus klausimas, kalbant apie kitų sektorių reformas, ne tik teismų sektoriaus reformą, reformą prokuratūroje, pavyzdžiui. Labai svarbu, kad šiandien su mumis yra naujasis generalinis prokuroras. Taip pat svarbi yra ir teisinės pagalbos sistemos reforma, kadangi suprantame, jog valstybė privalo užtikrinti galimybę ir nepasiturintiems žmonėms turėti teisinę pagalbą. Apie tai dar pakalbėsime. Tačiau svarbiausia Ukrainos reforma yra teismų sistemos reforma. Ir manau, jog šis parlamentas priemė istorinį sprendimą, kadangi jie patvirtino šią reformą. O dabar vyriausybė ir NVO turi imtis šios reformos įgyvendinimo ir Ukrainoje tokiu būdu sukurti tikrai nepriklausomą teismų sistemą, kuri gintų visus žmonės. Esu tikras, kad mums pavyks. Kitaip tiesiog negali būti. Tai yra mūsų prievolė, mūsų žmonėms, kurie dabar kariauja su Rusija. Mūsų sėkmė bus ženklas, kad Ukraina pasikeitė, o kitos, e, kitų sektorių reformos taip pat bus sėkmingos, jeigu turėsime tinkamą teismų sistemą ir galėsime tinkamai apginti žmonės, e, verslininkus, investuotojus, jeigu jie žinos, kad galės kreiptis į teismą ir ten rasti apsaugą ir užsitikrinti savo teisės. Mes taip ir padarysime. Dėkuoju. Thank you, Minister, for your, uh, for your... Dėkoju ministrui. Dabar norėčiau pakviesti pirmosios grupės dalyvius. Norėčiau pasikviesti poną Filatov, poną Siroid, poną Koziakov, Kuibydą ir kitus atvykti prie mūsų stalo. Ministrė. Dear colleagues, uh, dear guests, uh, we are Gerbiami kolegos, gerbiami svečiai, pradėsime pirmąją diskusijų dalį skirtą konstitucijos ir teismų reformai. Nedelsdamas suteiksiu žodį poniai Oksanai Sirojit, kuri yra aukščiausiosios trados pirmininko pavaduotoja. Prašau, galite kalbėti 10 minučių. Dėkuoju. Dėkuoju už man suteiktą puikią galimybę būti Europos parlamente, lankytis Europos parlamente ir pasisakyti apie tai, kas šiuo metu vyksta Ukrainoje ir ką būtina suprasti, dėl ko būtina bendradarbiauti tam, kad pasiektume sėkmės. Pradėsiu visų pirma e, paminėdama ankstis, anksčiau vykusias diskusijas apie teismo gerinimą ir dalyvavo taip pat ir, jam, juose dalyvavo taip pat ir čia esantys asmenys, tos diskusijos vyko Ukrainoje. Aš žiūrėjau į žmonių veidų salėje ir Įžiūrėjau jų akise viltį ir pasitikėjimą, nors, žinoma, jie bijojo pasitikėti, nes tiek kartų buvo susidūrę su apgavystėmis. Taip pat tie patys asmenys buvo pasirengę susitaikyti su tiesa ir suprasti, kokie, kokios problemos kyla vykdant šią reformą. Aš šiandienos spaudos konferencijos metu minėjau, kad yra tam tikros reformos, kurios gali būti veiksmingos, trumpalaikis reformos, tai galėtų būti labiau ekonominio pobūdžio reformos. Uh, reformos, bet kai kalbame apie e, teismų sistemos sektoriaus reformas, visi žinoma supranta, kad e, šios reformos gali užtrukti ilgai. Ir e, vis dėlto reikia jas pradėti vykdyti. Ir mes manome, kad tos reformos jau pradėtos vykdyti nuo tada, kai balsavome už konstitucijos pakeitimą. Uh, Reikėtų bent dviejų komponentų tam, kad reformos būtų sėkmingos. Visų pirma, reikia gerų teisės aktų ir taip pat reikia gerus valios, pasitikėjimo, būtent e, tuo teisės aktų įgyvendinimu. Jeigu kalbame, kalbėtume apie konstitucijos pakeitimus, dėl kurių buvo balsuota, norėčiau pasakyti, kad tai yra geri dokumentai, kurie gali būti įgyvendinti Ir to reikia ukrainiečių, Ukrainos gyventojų gerovės labui. Bet e, mes visi turėtume dėti pastangas ir elgtis ryštingai, pasitelkti gerą valią daug laiko, dešimtmečius, e, nes e, tas procesas truks ilgai. Ko gero, ne mūsų karta jau bus atsakinga už šios reformos įgyvendinimo pabaigimą. Kalbant apie teisės aktus, reikėtų taip pat suprasti, kad e, tie pakeitimai konstitucijoje ir įgyvendinimo akte skirtame e, teismu, teismams vis dėlto nebuvo padaryti visi pakeitimai, kurių reikėjo. Dar yra ilgas sąrašas pakeitimų, kuriuos reikėtų taikyti, kuriuos reikėtų daryti ir e, galų gale ta, bus įvykdyta teismų reforma. Pavyzdžiui, aukščiausios e, teisingumo tarybos e, reformos pakeitimas ir irgi yra labai svarbus, nes ji būtent gali parinkti ir disciplinuoti teisėjus. Taip pat turi būti padaryti pakeitimai visose mm, kodeksuose administracinio teisingumo idėjai kilo pavojus praeitėje ir e, e, baudžiamojo teisingumo reforma niekada nebuvo pabaigta, taigi reikėtų pabaigti ir ją. Kalbant apie baudžiamąjį teisingumą, reikėtų pabrėžti e, kovos su korupcija teismo įkūrimą. Mes e, diskutavome apie teisėjų statusą, bet pati ta institucija turėtų veikti atskirai. Mes tikimės palaikymo iš ES institucijų, nes turime pagalvoti apie tai, kokį modelį turėtume pasitelkti tame kovos su, su korupcija teisme. To reikia tam, kad vėl būtų pasitikima teismais, tam, kad visos didelės korupcijos bylos būtų tinkamai skaidriai išanalizuotos. E, ir kad visi žmonės, kurie dirba šitoms bylomis, būtų saugus. Taigi mums reikia jūsų paramos. Žinoma, kalbant apie teisingumo, apie teismo reformas, reikėtų pasakyti, kad ši reforma turi būti vykdoma kartu su advokatūros reforma. Visų pirma, turi atsirasti savivalda, šios profesijos savivalda ir taip pat e, skaidri, disciplinuojanti procedūra. Aš džiaugiuosi, kad e, generalinis prokuroras taip pat dalyvauja mūsų posėdėje, nes e, teisim, te, teismų reforma be prokuratūros reformos negalėtų būti įgyvendinta. Manau, kad mes visi kartu turėtume suprasti, uh, kad e, koks yra prokuroro, generalinio prokuroro ir jo biuro vaidmuo. Taip pat turėsime užtikrinti prokurorų procedūrinį priklausomumą ir atskaitomybę. Taip pat dar vienas svarbus dalykas. E, tai yra susijęs taip pat ir su teisiniu švietimu. Kai teismuose susidurėma su korupcija, ta korupcija prasideda jau universitetuose. Tai nėra didelė paslaptis Ukrainoje. Taigi mes turime užtikrinti, kad e, atsirastų, būtų užtikrintas vientisumas, sažiningumas švietimo sistemoje. Taip pat reikėtų pagalvoti ir apie mokymo, apie švietimo turinį, nes kol kas naudojami metodai ir turinys mo, mokymos įstaigose, švietimo įstaigose yra dar sovietinio pobūdžio. Taigi, jūs turite patirties, galėtumėte mums padėti. Jeigu mes kalbėtume apie įgyvendinimą, reikėtų pasakyti, kad e, per pirmosius tris mėnesius mes įvertinsime būtent e, situaciją, ar galime įgyvendinti tai mm, ir imsimės, e, pavyzdžiui, kovos su korumpuotais teisėjais, juos, juos turėsime bausti. Taip pat reikės taikyti persimą tiems, kurie yra korumpuoti, tai pasakytina apie prokurorus ir apie teisėjus. Taip pat turėsime labai atsargiai interpretuoti standartus, taisyklės, tokias kaip pavyzdžiui advokatūros monopolija, atstovaujant asmenims. Uh, nes turėtume labai atsargiai vertinti būtent panašius standartus. Kils nemažai iššūkių, neturėtume pamiršti ir jų. Pagrindinis iššūkis yra Rusijos dalyvavimas. Aš neturiu menyje mm, karinės intervencijas. Aš norėčiau pasakyti, kad e, Rusija remia teisėjus, politikus, prokurorus. Uh, Ir jie ir toliau priešinsis šiai reformai, todėl kad jie nori, kad Ukraina žlugtų, kad žlugtų visos reformų pastangos Ukrainoje ir ypač šios reformos pastangos. Taip pat dar viena problema yra pasitikėjimo trūkumas. Manau, kad bendradarbiavimas tarp Ukrainos parlamento ir Europos parlamento tikrai mums padės įveikti šią problemą. Aš prisimenu mūsų bendradarbiavimą, mes juo didinome pasitikėjimą. Lankėmės šiame parlamente šį pavasarį ir tuo met buvo imtasi naujo komunikavimo, naujo ryšių e, taikymo metodo Europ komisijos e, Ukrainos parlamente etapo. Ir aš tikiuosi, kad mes ir toliau galėsime tęsti šį bendradarbiavimą. Taip pat prisimenu ir savo asmeninę patirtį. Pamenu, kad kai pirmą kartą balsavome dėl konstitucijos pakeitimų e, ir bendravau su savo su savo partneriais, mes visi sėdime prie šio stalo, mes tarėmės dėl antro balsavimo, norėjome įgyvendinimo teisės akto. Žmonės daug mėnesių bendradarbiavo ir jie, jų baimės, jų viltys buvo tos pačios. Bet Kuzgak E, kalbėdamas sakė, kad kad jeigu norime rezultatų, reikia išlėti prakaito. Dėkoju, kad jūs kalbėjote apie naują kultūrą ir apie santykius. Na, aš norėčiau pasakyti, kad Kai mes pasirašėme asociacijos susitarimą per vaizdo tiltą, mums tai buvo tikrai vienas iš e, labiausiai e, e, labiausiai paliečiančių, jaudinančių momentų. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį pono Aleksijai Filatov. Uh, prezidentūros, kanceliarijos pavaduotojai. Prašau, ir jums 10 minučių. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju už galimybę šiandien būti čia ir kalbėti apie tokius svarbius klausimus kaip Ukrainos teismų reforma. Aš nekalbėsiu apie teismų reformos svarbą, nes prieš mane kalbėjusieji nemažai apie tai pasisakė. Bet turiu pasakyti, kad Ukrainos teismai kenčia nuo sisteminių problemų ir tai tęsiasi jau ilgą laiką. Mes turime kalbėti ne tik apie korupciją, apie žemą profesionalumo lygį, apie priklausomybę nuo politikų Ir jeigu visas šias problemas pažvelgsime kartu ir pažiūrėsime į ukrainiečių pasitikėjimo teismais lygį, jūs tikrai nustepsite. Teisingumo dėliai mes turime pasakyti, kad pasitikėjimas parlamentu ir vyriausybė taip pat nėra aukštas. Bet kai žmonės nebepasitikė teisingumo sistema, tai jau yra realių problemų visuomenėje ženklas. Tai žinoma, nereiškia, kad kiekvienas ukrainietis teisėjas yra korumpuotas arba nėra profesionalus. Bet tokių problemų yra kur kas daugiau nei kad būtų galima tikėtis Europinėje šalyje. Ukrainos prezidentas savo strategijoje Ukraina 2020 vienu prioritetu įvertino teisingumo sistemos reformą. Ir prieš maždaug dviejus metus prezidentas įsteigė e, teismų tarybą, kurioje dirba ekspertai už Ukrainos universitetų, taip pat aš Ten dirba ir akademikai, ir jų tikslas buvo sukurti veiksmų planą. Kokiųgi veiksmų reikia imtis ir kokių rezultatų būtina pasiekti reformuojant teismus. Taigi mūsų tikslas yra stip, stiprus teismai be korupcijos. Aš pasistengsiu dabar pademonstruoti ir savo parengtas skaidrės. Galbūt ne viską jūs žiūrėsite, bet jos gali padėti. Mums reikia etinių, stiprių standartų, mums reikia veiksmingo nuosprendžių įgyvendinimo, nes labai dažnai žmogaus teisų teisme E, bylos nėra susijusios su teismų sistema arba nuosprendžių kokybė, bet yra susijęs su nuosprendžių menku įgyvendinimu. Taip pat mums reikia gerinti ir teisinę kultūrą. Ir darant visus šiuos veiksmus, mums pavyktų sukurti teisinę valstybę ir užtikrinti socialinę ir ekonominę plėtrą. Kalbant apie reformas, reikia suprasti, kad e, tai nėra paprastas dalykas. Mums nepakaks tik pakeisti įstatymų. Negalime pakeiti įstatymų tikėtis sukurti teisinę valstybę per vieną dieną ar vieną naktį. Mums reikia dirbti su institucijomis ir dar svarbiau su žmonėmis. Įstatymai nėra tobuli, bet e, tas netobulumas nėra vienintelė problema kelianti visus sunkumus teismų sistemoje. Mums reikia keisti įstatymus be jokios abejonės, bet reforma yra skirta ir žmonėms, ne tik teisėjams, ne tik prokurorams, ne tik praktikams. Todėl mes numatėme keletą reformos komponentų. Pirmiausia, reikia keisti įstatymus. Konstitucija, žinoma, yra naujosios kokybiškos teisingumo sistemos pagrindas. Mums reikia ir statutinių pakeitimų, reikia pakeitimų susijusių su teismų procedūromis, su advokatūra ir nuosprendžių arba teismo sprendimų įgyvendinimu. Mums reikia taip pat pakeisti ir teismų valdymo organus ir būtina keisti teisėjų įvertinimą arba pakartotinį įvertinimą ir su tuo susijusią procedūrą. Kalbant apie pažangą, 2015 m. vasario mėnesį Europos parlamentas patvirtino įstatymą dėl teisės į teisingą bylos svarstymą tokio žingsnio tikslas buvo išspręsti praktinės egzistavusias problemas, nekeičiant konstitucijos. Šis įstatymas sudarė galimybę atnaujinti aukštos kvalifikacijų komisijos darbą pagal naujas ir skaidres taisyklės prieimus į šią komisiją naujus asmenis. Kitas žingsnis buvo pakeisti konstituciją ir konstitucijos komisiją, kuri buvo sukurta praėjusiu metu balandžio mėnesį, glaudžiai bendradarbiavo su Venecijos komisija ir gavo susilaukė beprecedentinės Venecijos komisijos paramos ir palaikymo naujam konstitucijos pataisų projektui. Šis įstatymas dėl konstitucijos pataisų buvo patvirtintas visiškai neseniai, šiuo metu birželio antrą dieną. Taip pat buvo priimtas ir naujas įstatymas dėl teismų ir teisėjų statuso. Neseniai parlamentas ėmėsi veiksmų dėl nuosprendžių įgyvendinimo, taip pat ėmėsi naujų dviejų įstatymų dėl tam tikrų tarnybų darbo. Naujos e, proceso taisyklės šiuo metu yra svarstomos, vyksta viešos diskusijos. Taip pat yra svarstomas įstatymas dėl advokatūros. Šie įstatyminiai pakeitimai visų pirma depolitizavo teismus ir užtikrino didesnį jų nepriklausomumą. Teismus galima įkurti arba paleisti tik vadovantis įstatymu. Buvo panaikintas politinių organų vaidmuo skiriant teisėjus, taip pat buvo nustatyti politinio neutralumo kriterijai aukštosios teisingumo tarnybos nariams. E, kitas svarbus dalykas yra susijęs su profesionalumu ir atsakomybė su teismų profesionalu ir atsakomybė. Buvo numatyti aukštesni profesiniai standartai teisėjams, buvo apribotas imuniteto klausimas, taip pat nustatyti tikslus pagrindai atleidimo atveju ir numatyti tam tikri antikorupciniai saugikliai. Keletas kitų dalykų yra susiję su teismų sistemos perkrovimu. Aš kalbu apie individualų vertinimą, tai yra speciali procedūra, kurią kurie patvirtino įstatymas dėl teisės į teisingų, teisingą bylos nagrinėjimą. Šis specialusis vertinimas turi vykti vadovantis tam tikrais kriterijais, profesionalumo ir etikos kriterijais. Kiekvienas teisėjas turi pereiti šią procedūrą, kad galėtų įrodyti, jog atitinka šiems nustatytiems kriterijams. Naujieji teisėjai dabar turi būti skiriami pagal konkurencingas ir skaidres procedūras. Ir tam yra skirtas įstatymas dėl teisėjų statuso. Ir be jokios abejonės vienas svarbiausių dalykų, kuris jau buvo šiandien nekarta paminėtas, yra naujojo aukščiausiojo teismo įkūrimas ir suformavimas praktiškai nuo nulio. Konstitucijos pataisos yra susijusios ir su europiniais standartais bei prokuratūros veikla bei advokatūros um, institucinių stiprinimų. keletas žodžių apie teisėjų vertinimą ir baigsiu savo pasisakymą. Vasario mėnesį šiais metais buvo pradėta nauja procedūra, ir ji buvo, ir ji atnešė gan netikėtų rezultatų net ir ukrainiečiams. Mes galima pažiūrėti į pirmųjų 300 teisėjų perėjusių šią vertimo procedūrą rezultatus. Buvo pastebėta, kad maždaug 40 procentų teisėjų dėl tam tikrų priežasčių neperėjo šio vertinimo sėkmingai. Ir tai yra gan akivaizdus įrodymas to, kad teismuose esama rimtų problemų. Tai nėra viskas, ką mes turime daryti. Dar būtina daug ką nuveikti. Reikia kalbėti apie naujas teismų procedūras, apie naują advokatūros įstatymą, taip pat apie struktūrinę teismų sistemos reformą ir naujus įstatymus susijusius su teisiniu švietimu. Ačiū Jums už Jūsų dėmesį, šiek tiek viršiau man kalbėti skirtą laiką. Ačiū, ponė, už Jūsų pranešimą. Dabar suteiksiu žodį ponui Sergijai Kozekov. Jis yra aukštosios kvalifikacijų komisijos pirmininkas. Jums taip pat 10 minučių. Ponios ir ponai, labai ačiū už šią progą e, skaityti šį pranešimą. Ukrainos aukštos kvalifikacijos teisėjų komisija ir e, iš komisijos 2014 balandžio 1 buvo atleisti visi senieji e, komisijos nariai. 2014 gruodį po devinių mėnesių pertraukos komisija pradėjo dirbti, kuriant naują sudėtį. Dabar jis susidaro iš 14 narių, 10 iš jų yra teisėjai arba išėjai pensiją teisėjai ir 4 yra advokatai ir teisės profesoriai. Įstatymai galioja komisiją atlikti įvairiausius veiksmus teismų srityje ir štai tokios yra pagrindinės veiklos. Kandidatų į teisėjus atranka, teisėjų kandidatų apmokymas ir kvali, teisėjų kvalifikacijų gerinimas, skirimas į teisėjų postą, e, dok, teismų dokumentų mm, saugojimas, teisėjų perkelimas į kitą teismą teisėjų vertinimas, taip pat e, drausminių procedūrų skirimas e, apeliaciniuose ir vietos teismuose. Naujasis Ukrainos įstatymas dėl teisės į sąžiningą teismą įsigaliojo 2015 kovo 28 dieną ir jį patvirtinus e, 2015 e, tos komisija pradėjo gyvendinti šio įstatymo nuostatas ir e, teisėjų kvalifikacijų vertinimas tapo svarbiausių komisijos uždavinių. Teisėjai privalo e, atlikti pradinę kvalifikacijos vertinimą. Dabar yra maždaug 8 tūkstančiai teisėjų šalyje, o komisijai patikėta atlikti tokį jų vertinimą nėra tokiam elgesiui precedento Europos praktikoje, tai yra tiesa, tačiau tokia vertinimo procedūra buvo patvirtinta mūsų Europos partnerių. Visų dokumentų, vertimo dokumentų, dokumentų kūrimas ir tvirtinimas buvo atliekamas komisijoje, pa, palaikant Europos Sąjungos, Europos tarybos, SBO ekspertų ir tapo alternatyva e, teisėjams atleis, visiems tyrėjams atle, teisėjas atleisti, ko reikalavo daug žmonių po orumo revoliucijos. Kvalifikacijų vertinimas susideda iš šių etapų. Anoniminis e, teisėjo egzaminas ir antras etapas teisėjo e, dokumentų vertinimas ir pokalbis. Pradiniais, pradinis e, kvalifikacijos vertinimas, kurį minėjo kolegos, prasidėjo 2016 vasario mėnesį. Per ketverius mėnesius komisija beveik 400 teisėjų įvertino. Ir pirmieji vertinimo rezultatai buvo įspūdingi ne tik komisijai, bet taip pat ir visai visuomeniai. Ir ponas Filatovas ką tik paminėjo, kad maždaug 40 procentų teisėjų netitiko šios procedūros. Tačiau apie 60 procentų teisėjų įvertintų pasirodė tinkami dirbti. Beje, 20 procentų teisėjų atsistatydino dar prieš prasidedant vertinimo procedūrai arba neatvyko į vertinimą. Kodėl? Jie tiesiog bijo kalbėti su komisijos nariais apie duomenis, kuriuos mums pateikė Ukrainos nacionalinis kovos su korupcija biuras. 15 procentų teisėjų, 15 procentų teisėjų komisija paskelbė pertrauką, kad būtų patikrinti tam tikri dokumentai, ypač atsižvelginti nacionalinį kovos su korupcijos biuro, biuro informaciją. Taigi, pradinės kvalifikacijos vertinimo rezultatas e, reiškia teismų sistemos apsivalymą per viešasias teismų institucijas. Kiti procedūros demonstratai, rezultatai parodė, kad lyginant su tais, kas buvo vertinami žiemą, pavasarį vertinti teisėjai geriau išmanė Europos teismų praktiką. Taip pat e, tapo atsakingesni priimdami sprendimus, tapo dėmesingesni pildant finansų deklaracijas ir artimų giminaičių pajamų deklaracijas. Teisėjai e, pademonstravo savo gyvenimo būdo pokyčius. Jie nebevažinėja brangiais automobiliais, nesirengia iššaukiančiai brangiais rūbais. Taip pat jie suprato, kad nacionalinis kovos su korupcija biuras žino korupcijos pavojus susijusius su jų išlaidomis viršijančiomis pajamas. Šių metų birželio 6 Ukrainos parlamentas patvirtino Ukrainos konstitucijos pakeitimus teisingumo srityje. Atsižvelgiant į šios pakeitimus, įstatymas pasipildė naujų kriterijų teisėjų vertinimui, tai yra sažiningumo aspektų. Taip pat norėčiau paminėti dar kartą, kad komisija, komisija turi pareigą E, kurti naują konkurenciją, atrenkant naujus teisėjus į e, naująjį aukščiausiąjį teismą. Apie 200 teisininkų reikės atrinkti į naują aukščiausiai teismą ir tai atlikti skaidriai pagal pakeistą įstatymą, kad galėtų tapti kandidatu į aukščiausią Ukrainos teismą, asmuo turėtų, turėtų dirbti e, kaip teisėjas, advokatas ir turėti um, minimalę praktinę patirtį teisės rytyje deš, maždaug dešimties metų. Taip pat reikės vertinti jau galimą korupcijos pavojų, taip pat um, Mes teikimės, kad šis, ši atranka bus pabaigta 2017 metais ir kad tas aukščiausias teismas e, iš tikrųjų bus labai aukštos kvalifikacijos ir darys teigiamą įtaką Ukrainos teismų sistemai. Taip pat džiaugiuosi galėdamas pranešti, kad mes parengėme 17 minučių video filmą anglų kalba apie kvalifikacijos vertinimo procedūrą. Ten teisėjai iš, su įvairiais kvalifikacijos lygiais parodė, kaip jie pasirodė kvalifikuoti ar nekvalifikuoti. Ir norėčiau dabar šį filmą parodyti, kad galėtų jį pamatyti parlamento nariai. Ponius ir ponai, aš norėčiau pabrėžti, kad galbūt tai yra pirmas kartas, kai teismų sistemos reforma vyksta karo ir okupacijos e, sąlygomis. Tačiau šiuo metu šioje srityje galime pasidžiaugti sėkmės istorijomis ir tai gali būti pagrindas energingesniems e, žingsniams reformuojant teismų sistemą. Kolegos, tikiuosi, kad jūs taip pat būsite įtikinti teigiamais šios reformos rezultatais ir mes optimistiškai žvelgiame į, pa, į ateitį. Tik linkiu Jums sėkmės ir tikiuosi Jūsų bendradarbiavimo. Ačiū. Thank you. Thank you, sir, very much. Uh, thank you also for, for the video, which... Uh... E, dėkoju. Dėkuoju taip pat ir už vaizdo įrašą. E, norėčiau paraginti kolegoms, kurie nori pas... turėti jo kopiją, prašau e, pasiimkite tą mm, e, diską. Rūdis e, režisorian. Norėčiau padėkoti už tai, kad pakvietėte mane į e, būtent šios labai svarbius klausimus. Aš esu specialusis e, Europos tarybos e, generalinio e, sekretoriaus pavaduotojas ir labai norėčiau atsiprašyti Kristos Giekomopolos kito patarėjo vardu, jis negalėjo dalyvauti šiame posėdėje, todėl kad jos skrydis buvo atšauktas ir dėl to jis negalėjo atvykti į Briuselį. Europos taryba yra labai aktyvi Ukrainoje ir aktyviai bendradarbiauja su Ukraina daugeliu klausimų. Teismų sistema yra vienas iš tų klausimų, bet tai nėra vienintelė veikla, kuria rūpinasi mūsų organizacija. Mūsų organizacija labai gerai e, atstovavimo Ukrainoje. E, mūsų tarnyba veikia Ukrainoje, joje yra nemažai patarėjų, kurie būtent sprendžia daug klausimų. Europos e, tarybos ministrų komitetas patvirtino veiksmų planą skirtą Ukrainai. Ir visos, visa ši veikla yra vykdoma bendradarbiaujant su Ukrainos institucijomis. Europos taryba ir generalinis sekretorius džiaugiasi neseniai vy, pradė, pradėtais reformos pakeitimais ir teis, teisės aktais, kurie yra skirti teismams ir E, teisėjų statusui. Generalinis sekretorius mano, kad tai yra teigiami ženklai ir ši reforma tikrai, ku, e, tikrai leis e, į, užtikrinti žmogaus teisų apsaugą, teisės valstybės ir demokratijos principų laikymas šioje šalyje. Veiksminga veiksminga, kompetitinga ir nepriklausoma teismų sistema be korupcijos yra svarbiausias šaktinis reikalavimas, kurio reikia tam, kad čia principai būtų atsirastų, kad jų būtų laikomasi. Norėčiau pateikti šiek tiek daugiau informacijos apie tris pagrindinės reformas. Pirmoji buvo konstitucijos pakeitimai. E, šie pakeitimai buvo patvirtinti birželio antrą dieną jie atitinka visus, e, visas rekomendacijas, kurias parengė teis, e, Europos e, taryba ir Venecijos konvencija. Komisija bendradarbiavo su konstitucinė aukščiausiosios rados taryba ir rekomendacijų yra laikomasi tekste įstatymas dėl teismų ir teisėjų statuso e, turi būti įgyvendintas. Jeigu jis bus tinkamai įgyvendintas, tuomet bus laikomas Europos tarybos standartų rekomendacijų. E, prokuratūros reforma, nors suprantu, kad tai yra kitos diskusijų dalies e, tema, Mes vis dėlto džiaugiamės, džiaugiamės šiais pakeitimais ir džiaugiamės Liucenko paskirimu e, generaliniu prokuroru. Ir mes džiaugiamės galėdami bendratarpiauti su juo. Ponios ir ponai, šiuo metu yra labai svarbu įgyvendinti uh, visus šiuos e, pokyčius. Tie pokyčiai yra iš ankstiniai reikalavimai būtini tam, kad atsirastų nauja teismų sistema Ukrainoje. Ir e, visi šie pakeitimai, jeigu jie nebus įgyvendinti, neduos tinkamų rezultatų. Įgyvendinimas gali trukti ilgai. Įgyvendinant reikia pasitelkti ryštą Ir visos institucijos, visi suinteresuotieji asmenys turi prie to prisidėti. Europos taryba ir toliau palaikys šias reformas ir bendradarbiaus su visais e, subjektais ir institucijomis, kurios prisideda prie reformų ir kurios e, siekia mūsų bendrų tikslų. Poniose ir ponai, visas šis darbas yra skirtas piliečiams jų kasdieninėme gyvenime. Jie turi pasitikėti teismų sistema ir turi pasitikėti demokratinę savo šalies e, sistemą. Dėkoju uždėmesį. Dėkoju, ponė. Suteiksiu žodį paskutiniam mm, dalyviui, šios, šios posėdžio dalies dalyviui, ponui Romanui Kuibidai. Jis dirba politikos ir teisinių reformų centre. Prašau žodis jums. Dėkoju pirmininkė, dėkoju už tai, kad pakvietėte mane. Ponios ir ponai, Aš e, pritariu visiems anksčiau kalbėjusiems e, dalyviams. Teisės aktai, kurie buvo patvirtinti pastaraisiais mėnesiais mūsų parlamente, tikrai mums leidžia pradėti teisų, teis, teismų reformą Ukrainoje remiantis Europos standartais. E, piliečiai laukia tų reformų ir piliečiai teigia, kad pagrindinės problemos ir kyla būtent iš teismų e, sistemos e, - korupcija, teismų priklausom, priklausomumas, priklausimas nuo oligarchų ir nusikaltimų slėpimas yra pagrindinės problemos. Šiais metais buvo atliktas tyrimas ir jo metu paaiškėjo, kad didžioji dalis piliečių pritarė priemonėms, kurios buvo pasitelktos konstitucijos pakeitime. Pavyzdžiui, visų teisėjų surašymas, politinių teisėjų karjeros panaikinimas teisėjų imuniteto apribojimas konstitucinių skundų pateikimas, galimybė juos pateikti ir taip toliau. Mes pagerinsime teismų sistemą, bet tuo pačiu metu turime suprasti, kokie pagrindiniai iššūkiai ir kokios, kokie pavojai keila gyvenant teismų reformą. Aš norėčiau pasakyti, kaip reikėtų tas problemas spręsti, bet reikėtų bent jau problemas apibriežti. Visų pirma, reikėtų žinoti, kad piliečiai netiki teismų reformos sėkme. Sociologinio tyrimo metu, apklausų metu, toks teiginys nebuvo patikrintas. Bet įvairiose Ukrainos regionuose piliečių visuomenės atstovai teigia, kad tik 20-20 procentų žmonių mano, kad ši teismų reforma bus sėkminga. Tai yra iš esmės nusivylimas politinė gale kai kurie bijo, kad prezidentas uzurpuoja mm, gale, pasinaudoja mm, galiomis. Kita vertus, žmonės netikė, kad esama aukštos kvalifikacijos, aukštų kvalifikacijų taryba. Ir teisėjų taryba iš, e, pašalins korumpuotus teisėjus. Nėra e, nevyriausybinio organizacijų atstovų e, šiuose institucijose. Taigi, gali būti, kad nusikaltimai bus slepiami. Taip pat dar vienas iššūkis yra teisėjų e, nesukalbamumas. Trečia, trečias iššūkis yra štai koks politikai gali ir toliau norėti daryti įtakas, įtaką te, teisėjams, nors ir buvo pasiekti tam tikri mechanizmai. Aukščiausiojo teismo, naujo aukščiausiojo teismo įkūrimas gali būti panaudotas skatinant mm, jį, pasiūlant savo teisėjus ir darant įtaką per teismo valdybą. Teismuose numatyta, aukščia, kad atsiras ir aukščiausiasis kovos su korupcija teismas, bet šis teismas tai bus sukurtas vėliau. Ir taip pat, jį kuriant, neatsiras saugiklių, tokių kaip pavyzdžiui teisėjų parinkimo procedūra, biudžetas ir taip toliau. Rodos politinės institucijos neketina greitų laikų tokio, kurtų, tokio teismo kurti. Taip pat buvo pabrėžta dar viena problema susijusi su konstitucijos reforma advokatūros monopolijos įkūrimas ir Romų. Romos status. Romų statuso atidėjimas. Ukrainos e, prezidentas, kuris skatino konstitucijos reko, e, e, reformą, vis dėlto nepaaiškino, kodėl šis aspektas, šis dalykas bus pavėlintas. Ir neaišku, ar bus pasiekta pažangos. Tai priklausys e, nuo Ukrainos institucijų valios ir nuo jų taikomos e, proceso kontrolės, nuo jų kovos už um, teisę už, į sąžiningą bylos nagrinėjimą. Ačiū Jums už įdomias išsakytas pastabas ir už tai, kad sutaupėte keletą minučių. Dabar tas kelias minutės galėsime panaudoti klausimams ir, tikiuosi, atsakymams. Taigi norėčiau pirmiausia paprašyti narius užduoti klausimus. Matau, kad ponas Cvifka nori užduoti klausimą. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni goście, E, możliwość wysłuchania tych informacji, które. Dėkoju, pirmininkė. Ponas ir ponai, man nepaprastai malonu girdėti jūsų pateikto informaciją. Turiu pasakyti, kad tikiu demokratijos gale. Esu įsitikinęs, kad žmonės norintys gyventi laisvoje ir demokratinėje valstybėje gali pasiekti tą tikslą. Tai, kas vyksta Ukrainoje, būtent tą mums dar kartą ir rodo. Aš visiškai sutinku su tuo, ką sakė Elmar Brok. Klausimo pradžioje jis sakė, kad tokios plačios reformos tokiame svarbiame sektoriuje kaip teisingumo yra labai brangus ir vertintinas dalykas. Mes žinome, kad Ukrainos dalis yra neteisėtai okupuota, Ukrainos žemės buvo perimtos kaimininės šalies. Mes matome susiremimus ties pasieniu ir Turime džiaugtis, kad yra imamasi veiksmų. Žinoma, šie veiksmai taip pat yra susijęs su rizika, bet jūs esate pasirengę tą riziką prisimti. Mane iš tiesų paveikia šių veiksmų gylis ir plotis. Paskutinis kalbėjęs svečias sakė, kad mums reikia laiko kad pamatytume, ar visi šie veiksmai duos rezultato. Paprastai aš nepasisakau už įvairias kontrolės procedūras, kuriuose dalyvauja daugybė institucijų, kad galėtų kontroliuoti teisingumo sistemą Ukrainoje, bet aš suprantu, kad padėtis yra gan sudėtinga ir mes turime atstatyti pasitikėjimą Ukrainą. Tai gali būti paskutinė galimybė susigražinti pasitikėjimą. Nes žmonės to taip pat nori. Jūs kalbėjote apie aukštąją komisiją, kuri bus atsakinga už teisėjų paskirimą Aš Poznanės universitete studijavau teisę, bet tai turbūt nereiškia, kad aš būsiu tinkamas kandidatas tapti teisėju. Kad galėčiau tapti teisėju, man reikia praeiti tam tikras procedūras, patvirtinimus. Aš pasirinkau kitą kelią dėl asmeninių priežasčių, bet mano klausimas yra toks. Kai teisėjai yra patikrinami ir kai jie yra nominuojami, ar yra dar kita priežiūros sistema? Ir kitas mano klausimas susijęs su prokuratūros tarnyba. Man atrodo, kad šis procesas yra veikiamas politinių jėgų. Aš žinau, kad korupcija yra labai išplitusi šalyje, bet mes neturėtume politiškai nuspalvinti prokuratūros, tai kelia didžiulę riziką. Aš dabar galėčiau kalbėti iš savo pačio šalies patirties. Taigi, kokios yra jūsų viltis, lūkesčiai ir ką jūs manote apie prokuratūros politinį aspektą. Ačiū. Thank you, Chair. Uh... Ačiū. Pirmininkė, ponia Makovei. Iš pat pradžių noriu pasveikinti kolegas ir palinkėti jiems kuo didžiausios sėkmės įgyvendinant reformas. Tikiuosi, kad Ukrainai pavyks Aš kilusi iš Rumunijos, man teko dirbti teisingumo ministre ir žinau, ką reiškia keisti teisingumo sistemą ir pereiti iš diktatūros į demokratiją. Tai yra gan sudėtinga ir tam reikia daug laiko. Kita vertus, veiksmų reikia imtis greitai, nes jeigu planavimas užtrunka labai ilgai, tai ateina laikas, kai žmonės nusivilia ir nebepalaiko reformų. Aš noriu keletą pastebėjimų pasidalinti su jumis. Pirmiausia, teisingumo nepriklausomumas yra žmonių teisė. Žmonės turi turėti teisę į nepriklausomą teisingumą, nepriklausomus teismus, teismus nepriklausomus nuo politikos nuo korupcijos. Teisingumas turi vadovautis įstatymais. Kartais teisė į teisingumą interpretuojama kaip teisė į daryti viską, ką nori, nesiklausant nieko. Todėl teisingumo, teisė į teisingumą yra žmonių teisė į teisingumą. Ir labai svarbu pradėti būtent nuo to, nes esame labai daug problemų susijusių su teisėjais visame regione. Taigi reikia pirmiausia keisti požiūrį ir suvokimą. Ir mano pirmasis klausimas yra susijęs būtent su tuo. Jeigu jūs planuojate suvienyti jurisprudenciją, jūs turite nepamiršti, kad ne, nebus pasitikėjimo teisingumu, jeigu nebus nustatytas teisingumas, pavyzdžiui, skiriant bausmes, tą pačią skirtingas bausmes už tokį patį nusikaltimą. Mes visą tai praėjome ir Kroatijoje, ir Bulgarijoje, ir Rumunijoje, ir kitose regiono šalise. Teisėjai e, sakydavo, man nesvarbu, ką sakė kitas mano kolega teisėjas, nes aš esu nepriklausomas. Taigi labai svarbu yra unifikuoti teismus ir negalima leisti teisėjams būti nepriklausomams ir nesirūpinti tuo, ką daro kiti kolegos teisėjai. Teisingumas nėra loterija. Tai neturėtų būti loterija. Teisingumas turi būti nuspėjamas. Žinoma, daug kas keisis, sprendimai galimi įvairūs, bet tam turi būti pagrindimas. Taigi dar kartą pasikartosiu, teisminė praktika turi būti suvienodinta. Ir nebėra atskirimo tarp žemyninės teisės ir kitų teisės sistemų. Ir žmogaus teisų teismas naudojasi teisminiu precedentu. Europos teisingumo teismas Luksemburgė daro tą patį. Ir visi mes esame Europoje. Mes pradėjome nuo kontinentinės teisinės sistemos. Vadovavomės dabar mišrę sistemą. Taigi, jeigu jūs turite planą suvienodinti jurisprudenciją, tai reikėtų pradėti nuo pat pradžių ir išaiškinti teisėjams, kas yra nepriklausomumas. Teisėjai negali daryti to, ko to, ką jie nori daryti. Ir antras mano klausimas ir pastaba yra susijusi su paskutiniuoju kalbėjusiuoju svečiu iš nevyriausybinės organizacijos. Jūs minėjote, kad visuomenė netiki šiomis reformomis. Pacituosiu jūs. E, teisėjai vienas kitą palaiko ir pridengia. Jūs taip pat e, kalbėjote apie teismų priešinimąsi. Aš galiu tą patvirtinti, taip ir bus. Visa tai ir buvo visose šalise. Nesvarbu, kaip pavadinsite tarybą, ar tai bus aukščiausioji teismų taryba ar aukštesnioji taryba teisėjai patys sprendžia dėl drausminių nuobaudų ir jie dažnai vienas kitą pridengia. Ir beveik visose šalise tokios tendencijos buvo stebimas. Žinoma, visuomet yra priešinamasi pokyčiams. Žmonėms nepatinka keistis, žmonės nemėgsta keisti savo įpročių. Žmonės nenori keisti įstatymų, nes jeigu priimi naują įstatymą, reikės jį taikyti, reikės e, juo vadovautis. Taigi tas pasipriešinimas yra natūralus dalykas, bet e, pridengimas yra netinkamas dalykas, bet e, čia yra tam tikrų išeičių, tam tikrų sprendimų, galima pasitelkti išorinės jėgas, nes priešingų atveju drausminės procedūros nepasiteisins ir teismai neišgis. Ačiū. Dėkoju. Dar turime keletą klausimų. Labai prašau trumpai kalbėkite, kolegė. Puiku, kad leidote man pasisakyti, nes aš nesu susijusių komitetų narė, bet dirbu delegacijoje su Ukrainos parlamentu. Pone Harms, aš tikrai noriu, kad reforma, teismų reforma būtų sėkminga Ukrainoje, visi tą žino. Bet mes turime rimtai pažiūrėti tai, ką sakė paskutinis kalbėjęs žmogus. Europos parlamente viešų klausimų metu mes dabar kalbame apie reformą Ukrainoje, bet Ukrainos visuomenė nėra tuo įsitikinusi. Mes turime pasirūpinti, kad pagrindiniai tikslai būtų pasiekti ir tai būtų padaryta greitai. Teismai turi būti nepriklausomi nuo politinio poveikio. Aš galiu pabrėžti ir akcentuoti tai, ką sakė ponas Brokas savo pasisakymę. Ir ponas Jūri Lucenko dalyvavo Maidane ir jis kovojo už teisinę valstybę ir už e, demokratiją. Bet kalbant apie Šokino buvusio prokuroro poziciją, reikia pasakyti, kad ji buvo paveikta politinių interesų. Ir nepaisant to, kad visi norėjo pokyčių, visa tai virto į neigiamą dalyką ir neigiamai paveikė Ukrainos visuomenės nuomonę teismų klausimų ir teismų nepriklausomumo klausimų. Šią akimirką aš galėčiau tik paraginti ukrainiečius atsakingus už reformas, pasistengti judėti tolyn ir ne, nebedaryti tų pačių klaidų. Jie turi pasirūpinti tuo, kad viskas būtų gerai. Mes dabar turime galimybę sukurti nepriklausomas institucijas. Ir aš kalbu apie nepriklausomumą nuo politikos. Matau, laikas bėga, bet tikrai pritarsiu paskutiniam kalbėjusiam dėl to, kad progresas nėra įtikinantis. Pirmininkas, taip iš tiesų turime problemų dėl laiko. Ir paskutinis klausimas užduokite, prašau, jeigu tokį turite. Ačiū. Ačiū už galimybę pasisakyti. Aš nesu šio komiteto narys, bet e, dirbu delegacijoje. Ir e, man šie klausimai rūpi. Aš sutinku su tuo, ką sakė svečiai tie, kurių čia nėra, tarp pranešėjų yra paprastai ukrainiečiai. Taksistai arba turintis nedidelės krautuvėlės. Aš nekartą lankiausi Ukrainoje, prieš keletą savaičių ten buvau ir aš paprastai kalbuosi su ukrainiečiais. Ir aš matau, kokia yra viešoji nuomonė. Atrodo, kad senosios sistemos pagrindus su, sujudino orumo revoliuciją, tačiau jų visiškai nesugriovė. Atrodo, kad politinis ir ekonominis elitas vis dar tampo vadeles vienu ar kitu būdu. Ir tai yra problema. Sukurti pasitikėjimą e, reikia laiko. Ir laikas šia prasme nėra sąjungininkas, bet tai nereiškia, kad mes turėtume nuvertinti jau pasiektus rezultatus. Jie yra įspūdingi, nepaisant to reikės dar nemažai laiko. Aš turiu keletą klausimų. Vieną ponui Bilet. Jis kalbėjo apie paskutinės pataisas ir sakė, kad buvo laikomasi daug, didžiausios dalies rekomendacijų. Norėčiau sužinoti, ar buvo tokių rekomendacijų, kurios nebuvo pritaikytos ir ar tai negalėtų sukelti problemų. Ir kitas klausimas galbūt ponui Petrenko arba ponui Filatov bus pertvarkomas aukščiausias Ukrainos teismas, bus nauji konkursai, teisėjais galės tapti advokatai arba akademikai. Taigi mano klausimas, kuri institucija paruoš testus šiems kandidatams? Ar bus kviečiami tarptautiniai stebėtojai atrenkant kandidatus? Dėkoju. Mes išnaudojame visą, klaus, visą laiką klausimams. Dabar persime prie atsakymų. Pirmiausia, norėčiau paprašyti ponios Sirojt atsakyti ir kalbėti trumpai. Šiandien Trumpai atsakysiu į klausimus, į kuriuos galėsiu, paskui kolegos mane papildys. Visų pirma, džiaugiuosi, kad tiek daug populiarumo susilaukė kolegos prezentacija, nes jisai labai tiksliai atspindėjo situaciją. Ir iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad mes e, suprantame šį iššūkį ir e, žvelgiame tiesiai į realybę. Toliau. Kai dėl baudžiamojo persekiojimo ir prokuratūros. Taip, prokuroro skirimas dar vis priklauso politiniam paketui ir manau, kad Tai yra politinio nebrandumo mm, pasiekmė, kadangi mes dar nesuvokiame, jog prokuroro postas ir ypač generalinio prokuroro postas yra teisinės profesijos, o ne politinės situacijos atspindys. Aš labai gerbiu dabartinį generalinį prokurorą, kadangi su juo dirbau parlamente ir tikrai labai jį gerbiu. Tačiau mes turime nugalėti tą įsišaknyjusi požiūrį ir žiūrėti profesionaliai. Kai dėl teismų praktikos vienodinimo reikia ieškoti ilgalaikio sprendimo, kuris visų pirma yra grindžiamas teis profesinio išsilavinimo, švie, mokymo keitimu. Žmonės e, gavę skirtingus išsilavinimus negalės vienodai vadovautis taisyklėmis. Tam prireiks vienos kartos, kad pasikeis. Nežinau, kaip yra jūsų šalyje, tačiau Ukrainoje mes vis dar nemokome apie teisės principus, mes mokome dar apie normas. O normos nepadeda. Jeigu kalbėtume apie trumpalaikę perspektyvą, kuri taip pat yra reikalinga, manau, kad visų pirma reikėtų dėti visas pastangas siekiant užtikrinti, kad tie, kas bus atrinkti į aukščiausio teismo teisėjus būtų gavę geriausią išsilavinimą, tiek kalbant apie nuomonės formavimą, tiek apie etinius standartus. Mes apie tai apturėjome ir darbinį pokalbį. O toliau papildys mane kolegos. Dėkoju, ponė Petrenko. Aš labai trumpai pabandysiu atsakyti kelis klausimus apie uh, mūsų teisėjų nepriklausomumą ir apie rizikas ir iššūkius, kurios, kurie kyla. Teisėjų ir teismų sistemos nepriklausomumas yra žmonių teisė, tai nėra teisėjo, o visuomenės teisė. Teisė turėti nepriklausomus teismus, o teisėjo prievalė būti nepriklausomu nuo politikų, ministrų, vyriausybių, prezidentų, korupcijos ir pinigų būti nepriklausomiems nuo tų pavojų, kurie yra kiekvienoje šalyje. E, Ukrainoje susiklostė tokia situacija, kad dėl senosios konstitucijos visi teisėjai ir teismų sistema buvo labai nepriklausoma. Labai daug e, imunitetų turi teisėjai. Labai sudėtinga, pavyzdžiui, patraukti atsakomybę ant teisėją, jeigu jis, sakykime, ką nors nužudė gatvėje ar padarė kitą nusikaltimą. Procedūra labai sudėtinga. Buvo dar viena problema. Jie buvo nepriklausomi teisiškai, bet jie buvo priklausomi nuo oligarchų, vyriausybių, politikų, pinigų ir korupcijos. Ir šiuo atveju norėčiau pakalbėti apie pergalę. Žinoma, yra daug rizikų. Tačiau dabar turime ir šansą, galimybę. Ir aš norėčiau atsakyti jūsų klausimą apie konkursus ir aukščiausio teismo reorganizaciją. organizaciją. Mes šio teismo nereorganizuosime, mes tiesiog įkursime naują. Dėl konstitucijos pakeitimų ir įgyvendinimo akto mes tiesiog įkursime naują aukščiausiai teismą, naujus apeliacinius teismus. Per trejus metus turime įkurti visiškai naujus apeliacinius teismus ir turime dar vieną galimybę Mes rengsime viešus konkursus į visus šių naujų teismų teisėjų postus. Ir pirmą kartą naujoje Ukrainos istorijoje šių konkursų metu galės dalyvauti ne tik teisėjai. Kokiagi buvo Ukrainos sistemos problema? Jeigu nori tapti apeliacinio teismo teisėjų, turi dirbti vietos teisme. Jeigu nori tapti aukščiausio teismo teisėjų, turi būti dirbęs apeliacinėme teisme. Ir ta sistema buvo uždara ir korumpuota. Ir todėl kilo visos šios problemos. O dabar mes atversime tą sistemą. Norime kad šiuose konkursuose dalyvautų nauji žmonės iš privataus sektoriaus, iš e, universitetų. Ir todėl mes suteikiame skaidrumo garantiją šiuose konkursuose. Ir šiuo atveju, žinoma, na, šiandieną turėjome susitikimų su ES komisaru biuru ir paprašiau, kad ES skirtų ekspertus, kad jie galėtų mums padėti renkti ir įgyveninti šios konkursus. Man asmeniškai nesinori priklau, turėti nesažiningų teisėjų, nes kai vyko revoliucija, aš ieškojau kažko teisėjų akise kurie nusprendė dėl mūsų aktyvistų. Aš ieškojau nors kokio orumo ir nepriklausomumo jų akise. Ir neradau. Taigi, baigdamas, noriu pasakyti, kad dabar turime galimybę atnaujinti visą sistemą ir žinoma, ši sistema turi turėti žmonių pasitikėjimą, ji turi būti nepriklausoma todėl tačiau ne, visiškai, absoliučiai nepriklausoma. Dėkoju. Ar buvo klausimų skirtų ponui Filatovui? Prašom labai trumpai atsakyti. Bandysiu trumpai. Aš taip pat e, norėčiau pratesti tą nepriklausomumo klausimą. Jis yra labai aktualus. Konstitucinėje komisijoje mes išsamei aptarėme pusiausvyrą tarp nepriklausomumo ir atsakomybės e, teismų sistemoje ir manome, kad suradome tinkamos saugiklius, kuriuos reikėtų įdėkti Konstitucijoje ir taip pat teisės aktuose. Kaip užtikrinti, kad teisėjai suprastų jo nepriklausomumas nereiškia nebaudžiamumo, nereiškia e, kontrolės ir atsakomybės nebuvimo. Suprantame, kad galbūt susidursime su problema, jog pagal ES standartus mes suteikiame daugumą teisėjams e, aukščiausioje taryboje, tačiau yra ir kiti dalykai, pagal kuriuos juos vertiname, skirdami šią instituciją ir atsižvelgiant į šios institucijos sprendimų prieimimo mechanizmą, tikimės, kad nepriklausomumų ir atsakomybės pusiausvyrą pavyks išlaikyti. Dar vienas įdomus klausimas buvo apie jurisprudencijos vienodinimą. Tai yra vienas iš tikslų, kurį nusistatėme, nusprendę įsteigti naują aukščiausiąjį teismą. Ir vienas iš tikslų buvo apjungti visus aukščiausius teismus į vieną, užtikrinant e, tinkamą struktūrą. Ir viena, vienas padalinys turėtų būti atsakingas už jurisprudenciją, siekiant išspręsti jūsų paminėtą problemą. Kai dėl klausimo apie Venecijos komisijos rekomendacijas, kurių nebuvo paisyta. Ten iš tikrųjų reikia kalbėti apie kelis nereikšmingus dalykus susijusius su aukštosios teisingumo tarybos narių skirimu. Ir e, Venecijos komisija, pavyzdžiui, rekomendavo, kad parlamentas turėtų surinkti du dvi trečiasias balsų, kad galėtų būti patvirtintas šis sprendimas, bet kaip mes suprantame, pagal Ukrainos realybę tai iš esmės reikštų, jog kils problemų formuojant aukščiausiąją teisingumo tarnybą ir generalinį prokurorą, nes dabartinėje situacijoje nėra lengva užsitikrinti tokio aukšto lygio politinį konsensusą, o todėl uh, pasitarę su Venecijos komisija nusprendėme, kad neįgyvendinsime e, šių rekomendacijų ir Venecijos komisija iš esmės sutiko. Tačiau tai buvo tik šios dvi rekomendacijos. Kita, kita rekomendacija buvo dėl parlamento teisės paskelbti nepasitikėjimo balsavimą generalinių prokurorų tokiu būdu jis būtų atleidžiamas. Pradinėme projekte, dėl kurio susitarė Konstitucinė komisija, parlamentui nebuvo suteikta ši teisė, nes tai buvo laikoma politinė priemonė įtakoti generalinio prokuroro veiklą. Nenorėjome, kad parlamentas turėtų tokią teisę, kadangi, kaip mes suvokiame situaciją, generalinis prokuroras turėtų būti visiškai nepolitinė figūra ir ne, jo negali parlamentas taip kontroliuoti. Tačiau siekdami surasti konsensusą tarp parlamento narių ir siekdami jų palaikymo, prezidentas nusprendė atsisakyti šių tikslų ir buvo kilęs pavojus, kad pakeitimų projektų parlamente nepatvirtintų, jeigu būtų palikta tokia nuostata. Tai šita rekomendacija taip pat nebuvo įgyvenita. Visos kitos rekomendacijos, įskaitant ir senas, kurios jau galioja dešimtmečius, buvo įtrauktos į šį projektą. Dėkoju. Ponas Brilat, dėkoju. Ponas Filatovas atsakė į klausimas, kuris buvo užduotas man dėl rekomendacijų. Aš tai galiu patikslinti, kad detali informacija yra Venecijos komisijos tinklalapyje. Dėkoju. Ponas Koziakovas dabar. Aš taip pat norėčiau pakviesti visus dalyvaujančius čia apsilankyti Europos komisijoje, kai mes kalbėsime apie atrank, teisėjų atrankos procedūrą per atviro konkurso būdu. Mes jau naudojame galiojantį įstatymą, kuriuo remdamiesi vertiname teisėjus ir šiandieną pateiktame mano filme, kaip tik apie tai irgi kalbama. Ta procedūra yra panaši kaip dabar. Čia aš kalbu, visi gali matyti ir girdėti mane. Tas pats ir komisijoje, kai kiekvienas suinteresuotas asmo gali atvykti ir uh, E, net ir būdamas kitame kambaryje, matyti ir girdėti viską, kas vyksta. Salė, kurioje vertiname teisėjai. Taigi mes ir toliau tęsime tą pačią procedūrą vykstant konkursui į aukščiausio teismo teisėjų postą. Dėkoju toliau ponas Koibedam. Dėkoju. Norėčiau išsakyti pastebėjimą dėl nepasitikėjimų. Nepasitikėjimo ne tik teisėjais, tačiau ir politinėmis jėgomis. Prieš po praėjus dviems metams po orumo revoliucijos ir ankstesnių parlamento žingsnių ir įstatymų priimtų, nekeičiant konstitucijos, nebuvo pasiekta sėkmės dėja. Taigi, žmonės nepasitikė ir būsimais žingsniais. Tačiau dabar mes, nevyriausybinės organizacijos dirbančios šioje srityje, bandome paaiškinti žmonėms, kokia būtų tų e, naujų veiklų nauda įgyvendinus konstitucinę reformą ir teismų sistemos reformą. Dėkoju. Dėkoju prieš suteikdamas žodį poniai Hautalai. Norėčiau išsakyti trumpą, norėčiau leisti pasisakyti poniai Magvinės, kuri yra parlamento vicepirmininkė. Dėkoju pirmininkė už jūsų malonų leidimą. Aš ką tik grįžau ir aš norėčiau priminti, kad aš esu be kita ko ir tarptautinio e, tėvų vykdomo vaikų grobimo komiteto narė. Ir aš labai džiaugiuosi girdėdama jūsų teis, teisės aktų ir teismų sprendimų įgyvendinimo reformą. Mes turime kelias bylas susijusias su vaikais ir tėvais, kur kyla ginčiai tarp ES ir Ukrainos. Taigi džiaugiuosi, kad jūs pasiruošę su mumis bendradarbiauti, nes, kaip žinia, greitas tų sprendimų įgyvendinimas labai svarbus, ginant, ginant vaiko interesus. Ačiū, kad leidėte man pasisakyti, o mes paskui turbūt susirašinėjimo būdu palaikysime ryšius. Dėkoju ir sėkmės. O dabar mm, žodžiu, žodžiu suteikiu poniai Heidi Hautalą. Dėkoju, pirmininkė. Aš Manau, kad ne vienas iš mūsų garbių svečių neatvyko tam, kad e, būtų pagirtas ir e, išgirstų, kad viskas puiku. Jūs tikrai neatvykote dėl to ir, ir mes čia nesame dėl to. Tačiau labai džiaugiuosi, kad mums pavyko sujungti, suvienyti savo pastangas ir mes visi kartu remiame jūsų darbą reformuojant ir modernizuojant jūsų teismų sistemą. Man ypač džiugu matyti, kad Europos komisija ir Europos parlamentas, taip pat delegacija Ukrainai ir Teisės reikalų komitetas visi susivienijo ir dirba kartu, kad suteiktų jums paramą Prisimetu, prisimenu vieną pavyzdį iš Suomijos. Žinote tą pasakymą, kad viskas, atrodo, viskas yra taip, kaip atrodo. Ir kart, vieną kartą paaiškėjo, kad Suomijos uh, generalinio prokuroro uh, Mm, e-mail elektroninio pašto adreso galūnė buvo tokia pati kaip ir vyriausybės. Ir paskui tai buvo pakeista, kad tiesiog būtų pademonstruota, jog nėra ir negali būti jokio sąsajos ir priklausomumo tarp prokuratūros ir, ir vyriausybės. Tai yra tokia. Kartais net ir mažos nereikšmingos detalės gali sukelti įtarimus ir nepasitikėjimą. Tačiau e, Nor, norėčiau dar pasakyti du pastebėjimus. Visų pirma, turbūt jūs savo, nuo savo sovietinės patirties tikrai padarėte labai didelę pažangą, ypač kalbant apie teisėjus. Ir 8 tūkstančiai tų teisėjų jų, jų vertinimas tikrai nėra lengvas. Tačiau, kaip pastebėjo ponė Makovei, kuri yra iš Rumunijos, uh, Tikrai nelengva vykdyti e, teisingumo reformą, ypač kai ta reforma turi sovietinį paveldą. Taigi turime stengtis užtikrinti, kad viskas vyktų sistema, tematiškai. Ponas Tombinski taip pat pademonstravo, kad Europos Sąjunga iš tikrųjų bando mm, perteikti savo geriausias žinias ir patirtį, palaikant jūs šiame darbe. Tačiau Pilietinės visuomenės pastabos taip pat labai visada yra naudingos ir jų reikia. E, jas reikia išgirsti, kadangi vienas svarbiausių šio tipo reformos e, elementų Gruzijoje ir Moldovoje taip pat jūs vyksta, mes ten taip pat kreipiame dėmesį. Ir tai, kad pilietinė visuomenė turi turėti laisvą galimybę komentuoti, kritikuoti, kartais ir patarti vyriausybei ir parlamentui. Ir aš iš tikrųjų tikiuosi, kad kritinės pastabos bus laikomos konstruktyviomis, papildančiomis jūsų pastangas. Taip pat pastebiu, kad dėja Romos statuto ratifikavimas stringa yra atidėtas. Manau, kad tai nėra naudinga šaliai, kuri patiria karinę Rusijos agresiją, kuri taip pat dažnai kaltinama tarptautinės baudžiamosios teisės pažeidimais. Taigi, manau, kad būtų labai naudinga, jeigu, jeigu situacija pajudėtų pirmin. Taigi, manau, kad Europos parlamentas ir toliau dės pastangas dirbdamas kartu su komisija, e, kad teiktų jums paramą ir ateityje. Tai mm, buvo bandymas pamatyti, kaip sektorinis komitetas, mūsų teisinių reikalų komitetas galėtų padėti ir, ir jis iš tikrųjų pasiteisino. Tikiuosi, kad ir kiti komitetai prisijungs prie jūsų pastangų ekonom, vykdant ekonominės ir socialinės reformas. Ir mes Euronės parlamentinėje asamblėje taip pat galėsime teikti jums paramą. Dėkoju, dėkoju visiems garbiems kalbėtojams pirmojoje dalyje už jų dalyvavimą. Ir dar sėki mes dabar pakeisime pirmininkus. Aš norėčiau paprašyti pono Lucenko, pono Lančinsko ir pono Šabunin ateiti prisijungti prie manęs prezidiume antrajai diskusijos daliai. Yeah. Yeah.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 Dear colleagues, let's uh, continue with the second. Mėly kolegos, uh, perikime prie antros posėdžio dalies. Uh, prokuratūros reforma. Norėčiau suteikti žodį ponui Jūri Liucenko. Jis yra Ukrainos generalinis prokuroras. Jis kalbės 10 minučių ir tada kalbės ir kitas manys Taip pat prisijungs ir ministras, bet jis jau pasisakė, todėl dabar dėl laiko sumetimų perėsime iš karto prie kitų e, šios posėdžio dalies e, narių. свої закордонні виступи з того. Ukrainoje dar nesibaigė karas. Ir dėja, tokia jau yra Ukrainos realybė. Ukrainoje vyksta ne tik vienas karas, ne tik Rusijos agresijos sukeltas karas, bet taip pat ir vyksta kova su nusikalstamumu, su organizuotu nusikalstamumu, kuris buvo pavelytas iš um, sovietų laikų. Ankstesni e, šaliai valdė asmenį sukūrė valstybinę mafiją ir e, Janukovičius taip pat prie to prisidėjo. Aš buvau iš tų asmenų, kurie atvyko į parlamentą po antrojo Maidano. Ir e, aš vadovavau didžiausiai, didžiausiai partijai parlamente. Norėčiau pasakyti, kad mes padarėme daug pakeitimų. Mūsų manimų dabar Ukrainoje yra griežčiausia kovos su korupcija teisės aktų sistema Centrinė Europoje. Prieš kelis metus Ukraina pradėjo didžiausius teismų sistemos pakeitimus, kuriuos inicijavo prezidentūra ir paremė parlamentas. Vis dėlto nors ir buvo didelis poreikis, Ukrainos prokuratūra nors ir atsirado trys nauji generaliniai prokurorai, vis dėlto ši prokuratūra yra sovietinio pavaldo dalis. Devini. Kvadratiniai metrai e, kalėjimo vienutės tapo prokuratūra, daug didesnė prokuratūra, perėjome, pernešime visą tai, ką turėjome anksčiau į naują sistemą. Prokuratūra, prokuratūra turi būti pakeista, atsisakant prokurorų imuniteto. Niekas nesakė už savo nusikaltimus įvykdytus praeitįje. Taigi, Aš tai sakau, pavyzdžiui, apie vieną e, pro prokurorą, kuris nužudė vieną asmenį e, kelyje ir niekada už tai neatsakė. Ir tikrai labai nedaug jaunų asmenų dirbančių prokuratūroje. Taigi mes turime keisti šalį ir Regioniniai, regioninės prokuratūros taip pat bus keičiamos, bus pakeista didžioji darbuotojų dalis. Mūsų užduotis 2016 metams yra ganėtinai aiški. Mes turime atkurti pasitikėjimą. Mes rem, remsimės visų pirma pirmąją sistemos valymo dalimi, pirmojų etapu. Jis bus paremtas sažiningumo deklaracijomis ir bus palyginta, tos deklaracijos bus palygintos taip pat su šeimos pajamų deklaracija. Vienas asmo, kuris grįžo iš kovų rytuose, kuris išlėjo savo, savo kraują už Ukrainą, nusprendė kovoti su korupcija Ukrainoje. Antras žingsnis bus nauji konkursai. Nauji konkursai, per kuriuos turėtų atsirasti nauji žmonės prokuratūroje. Mes imsimės naujos specialios programos, kurią remia JAV. Ir generalinio inspektoriaus tarnyba turės vykdyti tyrimą, tyrimus ir rimtis opera, e, operatyvinės veiklos. Antroji užduotis šiemet yra iškepti stambę žuvį. Tai ko gero nėra labai tikslus pavadinimas, veiklos srities pavadinimas, bet aš esu jau kalbėjęs apie pono Janukovičiaus mafiją. Mes turime suprasti, kad jo atvejis yra išskirtinis nuo pat pradžios, nuo pat savo įgaliojimų pradžios. E, konstitucinis teismas jam padėjo e, vykdyti, eiti savo, vykdyti savo veiklą. Ir um, taip pat būtent dėl jo kalties ir kariai galėjo įžengti į Krymą. Taip pat Janukovičius um, neleido vykdyti to valymo. Manome, kad uh, buvo tikrai išvaistyti daug lėšų Pusė lėšų, kurias uždirbdavo valstybė, nusėsdavo jo kišenėse. Na ir galų gale šalies biudžetas nukentėjo, Janukovičius pasiskolino iš Maskvos ir dėl to turėjome paukoti mūsų suverenumą nepriklausomybę. Maidane buvo žudynių. Galiausiai Janukovičius kreipėsi, kreipėsi į Putiną, paprašė įvesti pajėgas į Ukrainą. Aš manau, kad Janukovičius turės būti apkaltintas dėl šių, šios veikos. Reikia apkaltinti taip pat ir esamus, dabar valdžioje esančius asmenis. Aš to neatmetu. Ir prokuratūra bus pasitikima tik tuo atveju, jei nusikaltę asmenys bus apkaltinti ir nubausti. Vakar buvo pradėta pirmoji byla. Vienas asmo, kuris pusant, puspenktų metų kalėjo kalėjime, nenuteistas. Mes atkreipsime dėmesį ir į tokius atvejus. Tokius atvejus. Yra tokių žmonių, kurie 12-13 metų praleidžia kalėjimuose prieš juos nuteisiant. Mes stengsime užtikrinti, kad mm, pataisos e, sistema būtų nepriklausoma ir taip pat, kad būtų laikomasi žmogaus teisų. Kitais metais ateityje mes imsimės kitos veikos. Čia matote taip pat mūsų generalinio inspektoriaus e, tarnybos e, sistemą. Jos, ji bus panaši į Amerikos e, teisingumo departamento sistemą. Darbuotojai bus parinkti per atvirai konkursą. Jis prasidės šiuo metu rūpjūtį. Taigi kitų metų planai. Mes norime pasitelkti sisteminius pokyčius generalinėje prokuratūroje. Ir visose, visas darbo vietas, dėl visų darbo vietų būtų vykdomas konkursas. Ir norime, kad atsirastų nauja korporacinė kultūra, pasitelksime taip pat ir taip vadinamosius socialinius liftus. Ir manau, kad elgtumės neatsakingai, jeigu uh, senos sovietinės sistemos asmenys galėtų pasinaudoti e, šią sistemą. Taigi prokuratūroje taip pat turėtų, turėtų atsirasti ir savivaldos elementų. Po kelių metų uh, E, bus nutraukti tam tikri tyrimai. Aš balsavau prieš šią priemonę, aš tai suprantu. Ir e, kai apie tai diskutavome, ginčas vyko tarp tyrėjo ir e, tarp prokuroro. Galiausiai teismas Žmogaus teisų teismas prieėmė atitinkamą sprendimą. Kai mes pabaigsime visą tai, ką ką tik įvardinau, įvardijau, mano darbas bus nuveiktas. Mes turime atskirti tyriejų ir prokurorų veiklą. Būtų labai pavojinga, jeigu e, toks atskirimas neįvyktų. Kai aš pasisakiau parlamente, atvirai pasakiau, kad nesidžiaugiau, kad prokuratūros įstatymas pasikeitė ir Aš norėčiau pasakyti, kad aš nesu teisininkas pagal išsilavinimą, dirbau vidaus reikalų e, ministerijoje ir taip pat buvau ir politinis kalinys. Bet norėčiau pasakyti, kad mane buvo įkalinę, mane ir Timošenko buvo įkalinę e, labai profesionalūs teisininkai, taigi reikėtų nus, nutraukti tą iš viršaus primestą teismų valdymą. Politinės, politinė įtaka yra būtina tam, kad atsirastų pokyčiai. Aš dedu pastangas jau pustrečių metų ir, ir toliau sieksiu, kad atsirastų nauji veidai, kad būtų galima pasinaudoti profesiniais liftais, tam tikromis pagalbos sistemomis. Aš tikiu, kad kitą kartą šiame parlamente jums pristatysiu rezultatus. Thank you very much, especially with this uh... Dėkoju už išsakytas išvadas ir tikslus. Dabar suteiksiu žodį Kestutui Lančinskui, ES patariamosios misijos Ukraine vadovui, ponui Lančinskui, kad jis pakalbėtų apie lūkesčius ir ES lūkesčius. Ačiū Jums, ponė pirmininkė, už galimybę pasisakyti ponios ir ponai. Iš tiesų, Ukrainoje per pastarosius metus įvyko svarbių pokyčių. Prieš savaitę buvo patvirtintos konstitucinės pataisos dėl teismų ir praėjusią Liepą naujasis įstatymas dėl prokuratūros. Taigi buvo imtasi pirmų žingsnių reformuojant prokuratūrą. Taip pat buvo patvirtinti atitinkami įstatymai. Tačiau prokuratūra nuo turi būti nepriklausoma, atskaitinga ir veiksminga. Buvo imtasi žingsnių, kad e, prokuratūrinė sistema būtų labiau nepriklausoma. Pavyzdžiui, vietinio prokuroro atrankos procesas buvo įvykdytas praėjusį metais ir misija kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis stebėjo tuos procesus ir aš turiu pasakyti, kad buvo imtasi priemonių išskyrus galutinius sprendimus dėl regioninių prokurorų. Dėl nepriklausomumo taip pat buvo imtasi tam tikrų žingsnių, buvo e, pradėti taikyti e, sažiningumo e, patikrinimai, misija palaiko tokią veiklą ir tai yra naujai paskirto generalinio prokuroro vienas iš darbo tvarkės klausimų. Mes kaip misija, žinoma, palaikysime tokią veiklą. Kitas klausimas yra susijęs su atskaitingumu, pirmiausia, atskaitingumu visuomeniai. Prokurorai turi gebėti paaiškinti ir pagrysti priimtus sprendimus, vadovaujantis teisinės valstybės principų. Prokurorai turi būti nepriklausomi ir kalbant apie atskaitingumą, yra tam tikrų poslinkių, buvo padėtos tirti tam tikros bylos susijusios su e, korupciniais atvejais ir mes pamatysime, kuo baigsis šie tyrimai. Kalbant apie veiksmingumą ir efektyvumą visos šios sistemos, aš jau minėjau, kad yra keičiamas teisinis pagrindas, bet būtina pasakyti, kad dar daug ką reikia nuveikti. Pavyzdžiui, reikia supaprastinti e, procedūras E, tyriant smulkius nusikaltimus, e, tokius kaip pavyzdžiui vagystės e, parduotuvėse. Joms tokiems nusikaltimams neturėtų būti taikomos tos pačios procedūros, kaip tyriant užpolimo ar žmogžudystės bylas. Taigi supaprastinimas reiškia tai, kad prokurorai ir tyrėjai turėtų būti uh, turėtų sutelkti daugiau dėmesio svarbesniems nusikaltimams. Tokiems kaip, pavyzdžiui, sukčiavimas ar neteisėta verslo veikla. E, daug ką mūsų nuomonė reikia padaryti, kad prokuratura plėtotųsi ir kad taptų svarbiausia į rezultatus orientuota institucija. E, kitas e, veiksmingumo ir efektyvumo klausimas yra susijęs su stipresniu bendradarbiavimu tarp prokuratūros ir kitų teisės saugos institucijų. Mes misijoje bendrai pirmininkavome darbo grupiai kartu su nacionalinė policija ir mes pakvietėme prokuratūrą visiškai neseniai dalyvauti šios darbo grupės veikloje. Ir mes džiaugiamės, kad žodžiu mums buvo pritarta tokiam bendradarbiavimui. Kalbant apie baudžiamuosius tyrimus, reikia pasakyti, kad Ukrainoje yra daug e, teisės saugos institucijų, policija, e, saugumo tarnyba ir greitai bus įsteigtas specialiųjų tyrimų biuras Ir žinoma, prokuratūrai svarbu užtikrinti tarp žinybinį bendradarbiavimą ir koordinavimą tarp visų šių institucijų ir visų šių organų. Kalbant apie efektyvumą, buvo padaryta labai daug žingsnių ir aš suprantu, kad naujasis generalinis prokuroras nori sukurti naują elektroninių bylų tvarkymo sistemą. Misija yra pasirengusi palaikyti tokį darbą. Baigdamas savo pasisakymą noriu pasakyti, kad mes esame pasirengę padėti Ukrainos generaliniai prokuratūrai siekiant tolesnių reformų. Ir mes ketiname palaikyti visus šios institucijos lygmenis, tiek vietos, tiek regioninį, tiek nacionalinį, kad ši tarnyba taptų nepriklausoma, atskaitinga, veiksminga ir efektyve. Aš esu stiknęs, kad misija kartu su savo partneriais gali labai daug nuveikti, stiprinant veiksmingumą ir efektyvumą, kadangi mes esame sukaupę pačią geriausią 28 valstybių narių patirtį ir praktiką. Tačiau e, siekiant stiprinti nepriklausomumą ir atskaitingumą, e, būtina pasakyti, kad e, tai yra didelė užduotis, kurią turi prisimti ne tik prokuratūra, bet ir atskiri prokurorai, kad galėtų įtvirtinti šias vertybės dėl visos teisinės sistemos gerovės. Kaip sakė prieš mane kalbėjęs kolega, kelias yra tolimas, tačiau ar reformos bus sėkmingos ar ne, viskas priklauso nuo žmonių. Ačiū. Dėkoju ponui Lančinskui ir dabar suteiksiu žodį ponui Vitalijui Šabūnin, antikorupcijos veiksmų centro atstovui. Sveiki visi, aš e, nekalbėsiu gimtają kalbą. Pirmiausia, noriu padėkoti institucijoms iš ES už visą paramą. Jūsų tvirta pozicija mums nemažai padėjo. Noriu padėkoti ponui Tombinskijui, kuris labai mums taip pat padėjo su jūsų pagalba, su žiniasklaidos, taip pat ir tarptautinės bendruomenės pagalba mes Ukrainoje daug pasiekėme. Taigi, kalbant apie valstybės registrus, reikia pasakyti, kad jie yra labai svarbus. Turbūt nėra kitos šalies Ukrainoje, kuri turėtų tiek daug informacijos apie nusavybę. Mes turime pirmą atvirą registrą apie savininkus Ir mes jį sukūrėme taip pat ir jūsų padedami. Norėčiau padėkoti viešai ponui Petrinko, e, teisingumo ministrui, be jo pastangų tai nebūtų padaryta. Mes sukūrėme tikrą rojų tyriamiesiems žurnalistams. Jie gali rasti visą informaciją apie visus. Tačiau tai nėra pagrindinis rezultatas. Rezultatas yra baudžiamusios bylos ir net čia mes padarėme pasiekimų. Mes turime naują antikorupcinę tarnybą ir per pastaruosius, per pastarąjį pusmetį ši tarnyba stengiasi dirbti. Ji jau pasiekia tam tikrų rezultatų. Nuo įkūrimo dienos jie sugavo du kartus daugiau teisėjų, nei kad ankstesnioji sistema per 2,5 metų. Yra neliečiamųjų asmenų Ukrainoje. Yra rinkimų komitetas, taip pat e, tyriamas ir prezidentas, ir buvęs ministras pirmininkas e, turbūt prieš porą metų niekas nebūtų įsivaizdavę, kad tai yra įmanoma, o dabar visa tai yra daroma sistema smogia atgal. Ir aš kalbu apie politinį Ukrainos elitą. Jis bando užkirsti finansavimo galimybę naujoms institucijoms Jėlitas nenori suteikti tinkamų priemonių antikorupcijos tarnybai ar prokuratūrai, kad jos galėtų veiksmingai dirbti. Antikorupcinės biuras neturi teisės pasiklausyti pokalbių. Labai sunku pasiekti rezultato, jeigu tau neleidžiama pasiklausinėti pokalbių. Tie, kurie nagrinėja smulkius nusikaltimus, gali pasiklausinėti, bet NABU antikorupcinė tarnyba dėja tokios teisės neturi. Yra viena didelė problema. Teismai. Ukrainos teisėjai yra tokie profesionalūs, kad jie dar prieš bylos svarstymą gali sužlugdyti bylą. Keletas pavyzdžių. pats paprasčiausias tyrimas. Pavyzdžiui, yra teisėjas, kuris ima kyšius. E, pinigai buvo pažymėti. Labai paprastas tyrimas. Na, nacionalinė antikorupcijos tarnyba nusintė bylą, tačiau tris mėnesius nebuvo pradėtas tyrimas. Buvo pakeisti ne teisėjai, bet teisminės institucijos ir byla net nebuvo pradėta nagrinėti. Galime perėti prie didelio atgarso bylos susijusios su valstybinė įmonė. Buvo atlikta krata, ją atliko nacionalinė antikorupcijos tarnyba. ir buvo paimti dokumentai. Ir teismas nusprendė, kad jie negali būti laikomi įrodymais svarstant bylą. Toks buvo primtas teismų sprendimas. Ir yra labai daug panašių pavyzdžių Ukrainoje. Sistema, kurią kūrėme, nedirbs ir neveiks, jeigu mes nepakeisime savo krypties. Ir jeigu mes to nepadarysime, dėja aš nesu toks optimistas kaip mano kolegos, manau, kad e, mums prireiks e, mažiausiai dviejų ar trijų metų. Jeigu viskas veiks pagal planą, nauji teisėjai pradės dirbti po maždaug trijų metų. Mes dėja negalime leisti savo laukti tuos tris metus. Be to, e, procedūros numatytos įgyvendinimo įstatymę sudaro daugiau galimybių seniems teisėjams išlikti sistemoje. Taigi aš nesu įsitikinęs, ar mums pavyks pakeisti visą sistemą. Ypač kalbant apie korupcinius atvejus, korupcinės bylas, kurios yra tokios svarbios elitui. Yra vienintelis būdas įveikti šiai problemai - įsteigti antikorupcinius teismus jūs turite medžiagos, aš dabar negaliu paaiškinti visos sistemos, bet mums reikia naujo teismo, kuris turėtų atskirą procedūrą atrenkant teisėjus. Ta procedūra mes turėtume kontroliuoti. Aš nežinau, apie kokią įtaką yra kalbama, nes tokios įtakos nėra. Nevyriausybinio organizacijų nuomonė gali būti e, paisoma. Taigi, kai kalbame apie svarbius politinius atvejus, mums reikia atskiro teismo ir atskirų procedūrų. Dabar turėčiau būti atviras su jumis. Antikorupcinio teismo nuostatos yra įgyvendinimo įstatymuose, tačiau mums reikia atskiro įstatymo, kad būtų sukurtas šis teismas. Tam gali prireikti ištisų metų. Todėl mes kreipiamės į Jūs pagalbos. Jūs mums jau esate padėję įveikti politinį pasipriešinimą pačioje Ukrainoje ir sukurti alijansą Ukrainoje, kad toks teismas atsirastų. Tai galėtų tapti paskutinę instituciją, kuri leistų visai sistemai veikti tinkamai. Ačiū uždėmesi. Like Dabar norėčiau žodį suteikti kolegijai Monikai Makovei, kuri pasisakys 10 minučių ir taip pat e, sureaguos į anksčiau pas, išsakytus pasisakymus. Prašom. Dėkoju. Kaip minėjau anksčiau, aš e, išgyvenau šią reformą Rumunijoje prieš Rumunijai prisijungiant prie Europos Sąjungos. Ir matau, kad viskas yra labai panašu. Noriu pasakyti štai ką. Visų pirma, labai norėčiau pamatyti jūs po metų ir išgirsti, kad jūs įgyvendinote bent pusę dalykų, kuriuos esate išvardinę, nes įgyvenimas yra daug e, sunkesnis dalykas. Įstatymų prieimimas yra lengviausia dalis, o, o įgyvendinti yra sunku. Taigi, sėkmės jums. Svarbiausia yra susitvarkyti teismų sistemą, nes paskui jis sutvarkys visas kitas sistemas ir tai turi būti didžiausias prioritetas. Toliau teisėjų atlyginimų didinimas yra labai geras dalykas, bet vien to nepakanka. paskirimas visam gyvenimui taip pat yra geras dalykas, bet tai dar negarantuoja, kad jie nebus korumpuoti. Daugelį šalių šiame regione pastebėjau, kad papirkinėjimas tik taip padidėjo. Jūs sakote, kad e, įdarbinsite naujos kartos atstovus. Aš jums galiu pasakyti, kad ši nauja karta norės daugiau pinigų negu senoji karta. Yra atvejų, kai jauni teisėjai dabar prašo tūkstančių, šimtus tūkstančių eurų, o anksčiau tos sumos buvo mažesnės. Taigi, tačiau Tokių teisėjų, korumpuotų teisėjų atsikratyti galima ir kitais būdais, ne tik tai baudžiama persekiojimo būdu. Uh, Taip pat sakėte, kad yra problemų dėl senaties. Jeigu matome, kad teisėjai piknaudžiauja senatimi, taip pat reikia juos atleisti. Arba jeigu nedaro kitų būtinų dalykų, taip pat juos reikia atleisti, reikia įdėkti kitus filtrus ir priemonės, kad tokių teisėjų atsikratytume, nes labai svarbu apsivalyti šioje sistemoje. Dar vienas pastebėjimas kova su politinė korupcija. Ir aš čia labai džiaugiausi išgirdusi tai, ką pasakė ponas kalbė, kalbėtojas, kad politikai taip pat bando kovoti. Taigi svarbu apsivalyti ir politinėje klasėje, taigi kova su politinė korupcija yra labai svarbi, reikia gaudyti didžiuosius nusikaltelius. Mes siekiame mm, e, susidoroti su Janukovičiaus mafija. Vėlgi noriu pasakyti, kad kova su buvusio režimo atstovais ir nusikaltėliais nėra pakankama, kad būtų atkurtas pasitikėjimas. Ten, kur yra gale ir pinigai, kyla korupcijos rizika. Žmonės pasitikės teismais arba politikais, kai matys, kad ir šiandieną valdžioje esantis žmonės lygiai taip pat atsako prieš įstatymą. Aš Rumunijoje įkūriau antikorupcijos prokuroro nu, biurą, jis, yra, jis puikiai veikia ir padėjusiai patraukti atsakomybę daug korumpuotų pareigūnų. Vienas ministro pirmininko pavaduotojas taip pat susilaukė teisės aukos dėmesio. Ir paskui ministras pirmininkas man pasakė, Monika, bet aš maniau, kad mes tik su opozicija kovojame. Jisai sako, ne, mes, aš jam atsakiau, kad reikia remtis įrodymais ir ne tik opozicija, o tai reikia persekioti tuos, kas padarė nusikaltimą. Tai reiškia nepriklausomus teismus. Ir Jeigu persekiosite tik opoziciją, pasitikėjimo nebus, kadangi valdžia ir pinigai sukuria prielaidas korupcijai. Toliau politikų pasipriešinimas. Kalbant apie kovą su politinė korupcija, kyla tam tikra prieštara, kadangi mes e, kuriame įstatymus ir paskui prašome, kad politikai juos patvirtintų ir jie žino, kad jeigu tie įstatymai bus įgyvendinti, jiems kils problemų. Galbūt jie pateks į kalėjimą, galbūt jų turtas bus konfiskuotas ir panašiai. Taigi, tai galima pasiekti tik pasiruošimo narystėje laikotarpiu arba jeigu yra spaudimas iš visuomenės ir taip pat iš išorės. Taip, jie priešinasi. Galbūt jie ir patvirtins tuos teisės aktus, tikėdamiesi, kad jie niekada nebus įgyvendinti, o paskui jie būna įgyvendinti ir tada jie nesiliauja kovoti ir priešintis. Tai matėme visose šalyse. Pavyzdžiui, Slovenijoje prisijungus prie ES buvo bandoma išardyti kovos su korupcija agentūrą. Galiu pateikti pavyzdžių ir iš Rumunijos. Jie bando tai padaryti, bet jiem nepavyksta, tada bandoma apriboti institucijos įgaliojimus, pakeisti įstatymus, tada užsitikrinti savo išlygas. Jie niekada nesiliauja. Ne pagal, ne, tačiau jie ne, nenori liautis e, buvę korumpuoti. Jie tiesiog nenori, kad kovos su korupcija institucijos veiktų. O jeigu negali pašalinti tos institucijos, Rumunijoje jau dabar po 8 metų nepavyktų, Tada jie bando pakeisti įstatymą ir pasakyti, kad, pavyzdžiui, interesų konfliktas e, neturėtų būti laikomas nusikaltimu, o piknaudžiavimas padėtimi, kodėlgi tai bū, turėtų būti nusikaltimas. Ne. Taigi taip, jie priešinasi. Ir mes visi turime tai suvokti. Atsakymas yra taip, tai įmanoma. Žmonės kaip jūs, kaip jūs ir jūs turite pasakyti ne. Kaip aš ir pasakiau, ne ministrui pirmininkui. Net smagu pasakyti ne savo vadovui. Jie tiesiog nepratę girdėti šio žodžio. Kodėl tyrimas, vykdomas tyrimas prieš šį asmenį. Kodėl? E, liaukitės e, greičiau. Ne, aš to nedarysiu, tyrimas veiks ir toliau. Reikia tokių asmenų, kurie, kurie padėtų pakeisti sistemą. Tam reikalingi stiprus užsispyrę individai, kurie yra teisūs. Jie gali sustabdyti politikų kišimasi ir gali padėti nepriklausomiems ir profesionaliems prokurorams ir teisėjams. O kaip tuos žmonės rasti, čia jau kita diskusija. Reikia tam pasitelkti psichologus, kad galima būtų išmatuoti ir įvertinti jų sažiningumą, atsparumą. Dėkuoju. Much, Monica. Dėkuoju Monikai. Yra du kolegos, trys kolegos, kuris nori pasisakyti. Keturi. Ir baigiu sąrašą, nes paskui pavėluosime. Ana. Dėkuoju. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad pantrinsiu Heidi Hautalai dėl Kodėl, kodėl reikia atidėti ICC ratifikavimą triems metams? Tikiuosi sulaukti atsakymo, kadangi tai yra ES ir Ukrainos susitarimas ir jis turėtų būti prioritėtinis. Jis e, numato kovas už žmogaus teisėmis, kovą prieš agresiją ir žmogaus teisų pažeidinėjimą. Ukraina kaip tik yra nuo to nukentėjusi dėl Rusijos agresijos. Taip pat e, jis yra naudingas kovoje su korupcija, nes dažnai matome, kad žmogaus teisų pažeidinėjimai taip pat e, dangsto korupciją. Taip pat norėčiau pasakyti, jog pritariu ponui Šabūninui, kuris sakė, kad mafija kovoja ir priešinasi. Taip yra ne tik Ukrainose, Ukrainoje, o Ukrainoje tai yra ypač aktyvu. Aš mačiau, kaip Ukrainos žmonės, ypač jaunimas, susiorganizavo ir atskleidė Janukovičiaus korupciją, kleptokratiją. Ir iš tikrųjų labai liūdna, kad, sakykime, Andrėjus Portnovas buvo paleistas ir dar priešinasi ir dar patraukia atsakomybę ne Europos Sąjungą. Aš manau, kad Europos Sąjunga turi prisimti atsakomybę ir paremti jūs šioje kovoje su korupcija. Yra daug būdų, kaip taip galima padaryti, pavyzdžiui, parama pilietiniai visuomeniai, o taip pat kitų ir parama kitiems aktyvistams. Aš norėčiau, kad mes čia parlamente patvirtintume rezoliuciją dėl turto sugražinimo. Tada kalbėjome apie arabų pavasarį, bet Ukraina irgi galėtų pasinaudoti šią nuostatą. Taip pat e, parlamente buvo sukurtas Panamos tyrimo komitetas. Aišku, mes žinome, kad jūsų šalies korupcija taip pat susijusi su korupcija Europos Sąjungoje. Pavyzdžiui, Portnovo atvejais labai gerai tai parodo. Jis laimėjo, taip, taip, prokuroras nustatė, kad Austrijoje, Kipre, Latvijoje, Junktinėje karalystėje, Italijoje buvo jo turto. Tik, taigi, turime kalbėti ne tik apie Ukrainą, bet ir apie save. Ir aš Noriu, kad jūs papasakotumėte, ką žinote, nes tame tyriamajame komitete, kai pasitelkime finansų sistemą pinigams plauti, mes galėtume jums padėti. Mačiau, kad skaidrumo, kad Transparency International prezidentas kaip tik lankėsi Ukrainoje ir siūlė specializuotą pagalbą. Tikiuosi, kad prokurorė Liucenko jūs pasinaudosite šiuo pasiūlymu nes e, jums reikia visokios pagalbos. Dėkuoju. Dėkuoju Anai Jacek Sarišvolski. Nekalbėsiu ilgai, noriu priminti mūsų šiandienos diskusiją užsienio reikalų komitete dėl e, bevizio režimo Ukrainai. Europos Sąjunga padėjo kovojant su korupcija Europoje, įtraukiant šį kriterijų kaip vieną iš standartų bevizio režimo plane. Aš rekomendavau, kaip galima greičiau ir be e, jokio dėlsimo užtikrinti šį režimą. Bet mes turime ir toliau padėti Ukrainai kovoti su korupcija ir kad galėtume paskatinti ir tolesnes antikorupcijos pastangas ir padėti politinėms jėgoms Ukrainoje, kurios palaiko šią kovą, mes siūlome štai ką. Dabar perskaitysiu. Tikiuosi, kad užsienio reikalų komitetas ir parlamentas patvirtins tai. Tam, kad ir toliau suteiktume iniciatyvų reformų procesui, turėtume įdėkti monitoringo mechanizmą ir užtikrinti, kad ES šiame procese turėtų tam tikrą įtaką teisės viršenybės ir antikorupcijos įstatymams. Taigi tai reiškia testinumą. Ir antra, dabartinis suspensijos mechanizmas Tai yra kaip stabdis bevizio režimo įgyvendinime. Taigi dabartinis sustabdymo mechanizmas nėra pakankamas, kadangi jame kalbame tik apie migracijos pavojus ir turėtų jis būti papildytas, numatant nuolatinį reikiamų standartų įgyvendinimą. Kągi tai reiškia? Ogi tai, kad mes siūlysime, jog kitame teisės akte mes įtrauktume nuostatą, jog nuolatinis gyvendinimas ir pažanga numatytose įvairiuose dokumentuose skirtuose Ukrainai būtų įtvirtintas, kad e, ir toliau išliktų motivacija Ukrainoje išrauti su šaknėmis korupciją. Dėkuoju. Dėkuoju Jacekai, kad susijote mūsų šias dienos diskusijas Magdamės Maker. Dėkuoju, Andri. Aš noriu pirmiausia padėkoti visiems ekspertams už jų įžvalgas ir Rumunijos pavyzdį. Aš nesu šio komiteto narys, bet esu parlamentinės asociacijos bendrabiavimo komiteto narys ir seku situaciją Ukrainoje jau keliarius metus. Aš esu flamandas iš vakarinės ES dalies Bet mane labai domina ir jaučiu palaik ir, ir noriu išreikšti palaikymą Ukrainai. Teismų reforma yra didelis žingsnis link demokratinių procesų Ukrainoje stiprinimo, kuriant teismų sistemą, kuri būtų sąžininga, veiksminga ir paisytų žmonių teisų ir esminių laisvų. Ir veiksmingai kovotų su nukal, nusikalstamumu, kurioje nebūtų korupcijos ir kuri būtų ats, ats, atsakinga įvairiais lygmenimis ir kuria pasitikėtų visuomenė. O ponas Šabūninas dar sėki išsakė tai, ką aš pats e, pamačiau, ypač paskutinį kartą lankydamasis Ukrainoje prieš kelias savaitės. Ir aš tai sakiau savo komentaruose, kad daug žmonių susidaro įspūdis, kad senoji sistema priešinasi Per Maidaną ji buvo supurtita, bet nesužlugdyta. Toks susidaro įspūdis. Ir žinoma, laikas nėra mūsų sąjungininkas šiuo atveju. Politikai, kai kurie priešinasi, Ir man atrodo keista, aš taip pat esu politikas, kadangi tam, kad atkurtume pasitikėjimą, atrodytų, kad politikai turėtų palaikyti reformas ir jas skatinti, kad vėl jais pasitikėtų žmonės, o ne stabdytų tas reformas ir keltų rūpeščių. Man tai atrodo keista, tai gal galėtumėte paaiškinti, kasgi slypi už to politinio elito, kur, iš kur kyla tas spaudimas. Mums sąžiningai pasakykite, iš kur kyla tas spaudimas, kieno interesai yra tokie svarbus, kad, kad, galima, kad leidžiama tai daryti. Ir dar vienas tiesus klausimas ponui Lučenko. Pagal mano turimą informaciją Ukrainos vietos prokuroras uždirba apie 5000 grivnų per mėnesį. 180 eurų per mėnesį. Ar tikrai galite patvirtinti šią informaciją? Ir kaip įmanoma užkirsti, jeigu norite kovoti su korupcija, kaip galima tai padaryti, jeigu prokuroras turi išgyventi iš tokio mažo atlyginimo, kaip galima užtikrinti, kad situacija netaps tokia pati, žinant, kad korupcijos šaknis dažnai glūdi nepakankamame atlyginime. Pinigai nėra viskas, bet tai yra svarbu. Aš gavau tokią informaciją, aš tai sužinojau, tikiuosi, kad ateityje bus įgyvendintos prokuratūros reforma, nes tikiu Ukrainos ateitimi. Question, Dėkoju dėl laiko sumetimo. Paskutinis e, klausimas. E, Alina Prostenko. Dėkoju už man suteiktą galimybę. Visų pirma, norėčiau padėkoti už e, tokį renginį, kuriame dalyvavo tiek daug aukšto rango Ukrainos pareigūnų ir kalbėjo apie reformas teismo, teis, teismuose ir prokuratūroje. Mes tikrai džiaugiamės šią iniciatyvą ir toliau tikrai su jumis bendradarbiausime vykdydami savo reformas. Aš norėčiau pritarti kitiems asmenims, kurie kalbėjo apie sistemos prieštaravimą, daromą spaudimą. Norėčiau kreiptis į ponus Petrenko ir Lucenko ir klausti būtent apie tai, ar jie turi patirties, ar jiems taip pat teko susidurti su tais senais um, sistemos dalyviais, kurie priešinasi naujovėms ir kaip jūs esate pasirengę kovoti su sistema. Thank you. Dėkuoju. Visų pirma, suteiksiu žodį ponai ministrui. Galbūt pasakykite porą minučių, po to kalbės Lucenko, ponas Lenčinskas, ponas Šabūnin ir, ir aš tada užbaigsiu. Vertėjai dėje už dešimties minučių turės baigti darbą. Dėkuoju. Žinote, politinė valia noras imtis e, iniciatyvų yra geriausias receptas prieš korup... kovai su korupcija. Aš turiu patirties e, teisingumo ministerijoje ir tai buvo pati biurokratiškiausia ministerija. Mes susidūrėme su korupcija, pavyzdžiui, registrų sistemoje, registravimo sistemoje. Ką galime daryti tokiu atveju? Galime arba iš vis nieko nedaryti, tai būtų paprasčiausias sprendimas, arba galime keisti viską iš šaknų. Mes per dviejus metus sumažinome, dvigubai sumažinome Teisingumo ministerijos darbuotojų skaičių. Pradžioje jų dirbo 27 tūkstančiai, dabar 12 tūkstančių. Mes e, atsisakėme visų korumpuotų e, departamentų, kurios e, atstovavo privatiems interesams, kurie pri, atstovavo privatiems interesams. Taip pat patvirtinome vienus iš geriausių kovos su korupcija teisės aktų Europoje. Na, o kalbant apie teismų sistemą, mm, aš asmeniškai norėčiau būtinai tą reformą užbaigti. Teisėjai yra nepriklausomi, bet e, jiems taip pat kyla tokių problemų, kaip pavyzdžiui, prokurorams, policininkams, seniems polici... senos sistemos policininkams ir taip toliau. Mes dabar e, galime atnaujinti didžiąją dalį teismų sistemos. Tai yra unikali Mums atsiveria tai galimybė, mes tai galime padaryti per viešuosius konkursus, įtraukdami taip pat ir nevyriausybinės organizacijas, vietos bendruomenės. Tai turime daryti, užtikrindami tų naujų darbuotojų nešališkumą, atsižvelgdami ir jų atlyginimą. Ir suprasdami, kad e, jie būtinai turi būti nepri, e, nepriklausomi, nešališki ir, ir nusikaltę jie turės už tai atsakyti, jie turės būti ir įkalinti ir panašiai. Manau, kad mes e, e, pasieksime sėkmės. Na ir ta senoji sistema, kuri priešinasi, iš tikrųjų jau yra tik istorija. Mes jau sukūrėme naują teisingumo sistemą. Dėkoju. Ponas, e, e, ponas Lucenko. Visų pirma, norėčiau padėkoti už klausimą. Norėčiau pasakyti poniai Makovei, Kad savo prezentacijoje aš kalbėjau taip pat ir apie Janukovičiaus mafiją. Norėčiau paaiškinti, Taip dažnai žmonės sako, kad e, Janukovičiaus nesugausite. Bet supraskite, kad mūsų pozicijos, mūsų opozicija būtent e, tai turi daryti. 2 milijonai 200 tūkstančių grivinų buvo pasisavinti Janukovičios. 3 milijonus, 6 milijonus kainuoja žmogų vieno politiko balsas. Mokesčių, miškų sistema, bus veiksminga tik jeigu mes nubausime Janukovičiaus sistemos atstovus. Jeigu to nepadarysime, visi manys, kad niekas nepasikeitė. Kad mes tiesiog stovime ant senienų kurvos. Jeigu ta pati sistema egzistuos, na žinoma, ji kol kas dar egzistuoja, nes tie patys žmonės yra valdžioje. Praėjusią savaitę žmonės, kurie pavogė milijoną, buvo būtent kalbama tos asmenys, nes jie, tarkim, pabėgo į Maskvą ar kur nors kitur ir toliau vykdo vagystės. Man Mano manimo, Jakonokovičiaus sistema yra susieta su politika. Prokuratura privalo persekioti ir tai pasakytina yra apie senas bylas, na, o ta nauja organizacija. E, e nauja organizacija NABU turės būtent rūpintis naujomis bylomis. Taigi mes turėtume nesibaiminti veikti drąsiai. Aš išgyvenau dviejus Maidanus, mane buvo netgi reikalinę, mačiau karą ir žinau, kad e, egzistuoja vienas receptas, viena formulė - veikti drąsiai. Mes tai ir padarysime ir veiksime, būsime sėkmingi. Ir anksčiau ar vėliau tikrai jums pristatysiu informaciją apie organizuotas, organizuotas nusikaltimo grupuotės ir senas ir naujas. Dėkuoju. Yes, I, I will be actually very brief. Uh, there are three... Aš labai trumpai kalbėsiu. Mano nuomonė yra trys iššūkiai laukiantis mūsų kolegų iš Ukrainos. Pirmiausia, tų sprendimų kuri, įgyvendimas, kurie jau yra priimti, įgyvendimas veiksmų planų, kurie jau yra patvirtinti. Uh, bei teismų sistemos reformos. Ir kitas dalykas yra žymios bylos. Jos turi būti perdotos teismui dėl to, kad visuomenė tuo, to tikisi. Pavyzdžiui, labai geras, gerai žinomas žinomos verslo įmonės ir taip toliau. Šie dalykai turi būti tyriami. Ir kitas iššūkis yra susijęs su laiku. Ukrainos žmonės ir visuomenė jau dabar yra nekandrus. Dėkuoju, panas Šabūnin, prašom. Nėra politinės logikos, kai politinis elitas priešinasi reformoms, ypač toms, kurios susijusios su kova prieš korupciją. E, nelogiška prieštarauti e, toms reformoms. Žmonės nebegali laukti toliau, be to vyksta ir karas. Mes galbūt turėtume ieškoti ekonominės, ekonominės logikos, bet ne politinės. Ir dar vienas teiginys tą patvirtinantis. Daug ką galima padaryti be tyrimo arba teisės saugos priemonių panaudojimo. Pavyzdžiui, korumpuoti vyriausios rinkiminės komisijos nariai, apie kuriuos kalbėjo ponas Lucenko. Visi jie gali būti pakeisti pasitelkiant politinės priemonės, pavyzdžiui, prezidentą ar parlamentą. Todėl nėra jokios logikos tiems vyrukams likti tose vietose ir būti nubaustiems. Taigi pirmiausia, tuos žmonės reikia išmesti iš sistemos ir tik po to galbūt įkalinti. Taigi nėra visiškai jokios logikos kodėl tie žmonės vis dar užima savo postus. Ačiū, dabar ponė Makovei. E, po tokios audringos kalbos aš noriu patikslinti savo pasisakymą. Maniau, kad kalbėjau aiškiai.